Proszę Państwa, we should start. Jak Państwo wiecie, mamy... Ponios ir ponai, kaip žinote, turime svarbius klausimus apie Brexitą ir būtų gerai, kad jam liktų daugiau laiko. Ir todėl manau, kad galėtume pamažu pradėti. Pirmiausia, formalūs klausimai, kol susirinks visi. Kaip suprantu, pastabų nėra, galima darbo tvarkę patvirtinti. Nematau prieštaravimų. Taigi, darbo tvarkės projektas patvirtintas. Mūsų posėdis šiandien yra transliuojamas internetu, vertimas yra iš 16 kalbų. Ir jeigu niekas neprieštaraus, tai ankstesnių dviejų posėdžių protokolai bus patvirtinti. Europos solidarumo korpusas toliau. Nuomonė, dėl kurios balsuosime šiandien pateikti 66 pakeitimai. Čia yra skirtas klausimas e, paskatinti jaunimą dirbti su projektais savanoriškai, kurie būtų naudingi visai Europai. Atsakingas komitetas yra kultūros ir švietimo komitetas. Mes nusprendėme pasiremdami darbo tvarkos taisyklėmis, renkti šią nuomonę. Nuomonę turime naują procedūrą. Tikro pranešėjo iš tiesų nėra. Taigi, kaip sakiau, yra pateikta pakeitimų nuomoniai. ir kaip komiteto pirmininkas aš esu toks nominalus pranešėjas, nes pagal šią procedūrą pranešėjo nebuvo. Taigi tiek įžangai. Kultūros komitete balsuojama bus sausio mėnesį. O plenarinėje sesijoje, kada bus balsuojama dar nenustatyta. Na, o dabar galima pradėti balsavimą. Jeigu jokių klausimų nėra. 34 pakeitimas. Kas už? Pakeliant rankas, prašom balsuoti. Kas prieš? Atmesta. 33. Kas už? Prieš atmesta. 31. Už priimta. 32. Kas už? Priimta. 35. Kas už? Prieš atmesta. 36 kas už prieš atmesta. 37 už priimta. 38 už priimta. 39 už priimta. 40 už prieš patikrinkime, pradedame balsavimą. Baigiame. Atmesta vieno balso persvara. 41. Kas už? Prieš. Atmesta. 42. Už. Priimta. 43. Už. Priimta. 44. Už. Prieš. Patikrinkime. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Sveikiname. 45. Kas už? Priimta. 46. Už? Priimta. 47. Už? Priimta. 48. Už? Priimta. 49 už priimta. 50 už priimta. 51 už priimta. 52 už priimta. 53 už prieš. Patikrinkime. 53 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. patvirtinta. 54 už, priimta. 55 už, priimta. 56 už, priimta. 57 už, prieš. Patikrinsime. Prašom balsuoti. Baigiame. atmesta. 58 už, prie, priimta 59 už, priimta. 63 už, prieš atmesta. 64 už, priimta. 65 už, prieš atmesta. 66 už, prieš atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, priimta. Antrasis už, priimta. Trečias už, priimta. Ketvirtas už, priimta. Penktas už, priimta. Šeštas už, priimta. Septintas už, priimta. Aštuntas už, priimta. Devintas už, priimta. Dešimtas už, priimta 11 už, priimta 12 už, priimta 13 už, prieš atmesta 14 už, prieš patikrinkime 14 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiame. 15. Kas už? Prieš. Atmesta. 16. Už. Prieš. Patikrinkime. 16. pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. 17. Už. Prie, priimta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 23 ir 24 už, priimta. 25 už, priimta. 23-24 balsuojame dar kartą elektroniškai. Zamykam głosowanie. Baigiame.

30 pakeitimas. Kas už? Priimta. Na ir toliau balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais. Pralašom balsuoti. Zamykam głosowanie. Baigiame. Patvirtinta. Nežinau, kam padėkoti, tik tai tiems, kas pateikė e, pakeitimus, nes pranešėjo kaip po tokio nebuvo. Dabar pereiname. Dėkoju dar kartą labai už dalyvavimą balsavime ir pereiname prie penkto klausimo. E, čia yra Ivanas Jakovčič. Labai džiaugiuosi, kad jis mums pristatys nuomonę, nes pamenu iki šiol tas puikias alyvogės iš Istrijos. Ir prašau tau žodis, pristatyk mums šią temą. Prašom. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dozvolite mi da evo u trenutku Ačiū. Ko... Prie svega se zahvalim. E, dėkoju, ponė pirmininkė, dar, nors dar salėje yra šiek tiek triukšmo, vis tiek jau pradėsiu. Norėčiau dėkoti visiems komiteto nariams dėl to, kad manimi pasitikėjo, patikėjo man sure, parengti nuomonę dėl šito susitarimo dėl alyvogio lėjaus ir valgomųjų alyvogių. Kalba eina apie 2015 metų susitarimą atsakingasis komitetas yra INTA komitetas, norėčiau jums tai priminti, tai INTA komitetas ir pasisakys, e, kaip jis vertina šį susitarimą. Ir INTA e, komitetas savo sprendimą priims po mūsų. E, o dabar, dabartinėme etape svarbiausias dalykas yra toks Kalbant apie visą procedūrą tarp tarybos ir komisijos, komisija pateikė pasiūlymus, e, koks turėtų būti tas sustarimas, o taryba turėtų tuos pasiūlymus įgyvendinti, o mes turėtume šiandien e, susitarti dėl mano nuomonės. Tikiuosi, kad e, neužilgo dėl jos ir balsuosime. Ir kad iki to laiko komisija su taryba išspręs tuos ginčytinus klausimus, kurie dabar dar yra iškilę ir mes galiausiai e, galėsime pareikšti savo galutinę nuomonę. Dabartinėje nuomonėje mes teigiamai vertiname šį susitarimą ir, e, ir skatiname, kad visos susitarimo šalis susitartų. Tokia yra mūsų nuomonės esmė mes iš tiesų galime būti tik tai už arba prieš. E, tokie yra mūsų teisiniai įgaliojimai. Bet rengiant kiekvieną nuomonę, aišku, būna įžanga ir būna trumpas pagrindimas. Taigi aš e, pasinaudojau tą laisvę ir savo nuomonėje E, apžvelgiau tai, kas įvyko nuo 2013 iki 2017 metų, tai yra iki dabar. Taip pat pateikiau vieną konkretą, konkretų pasiūlymą. Mes bandome išnaudoti dabartinį laikotarpį, kai yra deramasi dėl šito tarptautinio susitarimo ir dėl to aš sauliaidau savo e, pagrindime pateikti pasiūlymą. Mes bandome geriau reglamentuoti rinkas, negu tai buvo anksčiau. Ir tam, kad apsaugotume gamintojus, o ypač dėl to, kad apsaugotume vartotojus, aš pasiūliau, kad e, kad komisija turėtų geriau, labiau atsižvelgti į realią situaciją realią situaciją alyvogių rinkoje ir įvesti, reiktų dėl to įvesti papildomą e, alyvogių aliejaus kategoriją. Tai yra aukščiausiosios kokybės pirmojo spaudimo alyvogių aliejus. E, ypatingai aukštos kokybės aliejus tai būtų. Aš E, daug diskutavau su įvairiais veikėjais iš Viduržėmio jūros regiono, su gamintojais, e, su įvairiomis organizacijomis ir, ir ypač su gamintojais, kurie gamina tą aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo e, alyvogio aliejų. Yra apie 50 procentų tokio aliejaus pagaminama. Todėl E, kadangi iki šiol tai yra geriausias, e, aukščiausios kokybės alyvogių aliejus, bet iki šiol jinai šita kategorija nebuvo kažkaip atskirai išskirta. E, ir paprastai tokio geros kokybės alyvogių aliejaus kaina yra nuo 4 eurų ir daugiau. Ir todėl aš manau, kad būtų tikrai prasminga uh, čia šiek tiek padėti gamintojams ir netgi padėti vartotojams. E, tai yra tiksliau įvardinti alyvogių aliejaus kategorijas ir būtent išskirti šitą trečią papildomą. E, taigi čia toks būtų mano pasiūlymas ir jeigu bus e, pasiremta šitą iniciatyvą, bus galima apie tai toliau diskutuoti. Toliau e, mes turime pasisakyti, ar mes palaikome šitą 2015 metų sustarimą, tai aš sakyčiau, kad taip, turėtume jį palaikyti. Labai ačiū. Pane Ernst paprašė žodžio, prašau. Lamentablemente el señor Valcárcel. Labai ačiū. Ponas Kasel, kuris, turi būti, kuris yra šešilinis pranešės, negalėjo dalyvauti posėdėje, taigi aš mielai pasisakysiu vietoj jo, nes tai yra labai mm, svarbus klausimas, tai yra lyvogių aliejus ir mm, valgomo lyvogių klausimas. Labai svarbu yra kalbėti mm, šiuo klausimu, kad parlamentas galėtų išsakyti savo aiškę poziciją. Pranešėjas užsiminė e, apie tą klausimą, kuris mane domina. Jis sakė, kad ašiname rašte būtų gerai būtų kalbėti būtent apie naują kategoriją. Na, tai yra ypač grina, ypač tyra aukščiausios kokybės premium alyvogio aliejų. A, Tačiau yra ir reikalavimų nukreiptų priešingą kryptimi, kurie sako, kad jau ir taip yra labai daug problemų, vartotojų yra labai sunku atskirti tyrą ir ypač tyrą lyvogių aliejų, kuri, kurio yra priekiaujama rinkoje. Tai bus da, sukurta dar viena nauja kategorija, nors iš tikrųjų realiai toks aliejus patektų į, į tyro aliejaus uh, kategoriją. Tai man atrodo, kad tikrai argumentų nepakaktų tam atskirimui. Yra nepaprastai daug gamintojų, yra labai daug pagaminama labai aukštos kokybės alyvogių aliejus. Ir aš esu iš tokio regiono, kur žemės ūkis yra labai svarbus, Andalus, Andalūzija, kaiminiai regionai um, pagamina labai daug alyvogių aliejaus. E, taigi, dėkoju pranešėjai, bet dar norėčiau išgirsti ir panas Agilėro nuomonę. Pan posėdės Olivki Bavarijai. Panas Des. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Mėliau būčiau pirmiausia išklausęs kolegės Aligeros, nes iš tiesų Vokietija nėra alyvogės auginanti šalis. Taip tikrai Bavarijai. Tikriausiai nedaug alyvogė alievos gaminama, aš nemačiau bent jau. Taigi, Kaip kolegė sakė, aš, aš irgi e, kreipiuosi į pranešėją. Dėl pačio tarptautinio sustarimo mes neturime ką pasakyti, mums nekelia problemos, galime pritarti, tačiau jeigu būtų kalbama apie naujos kategorijos sukūrimą, dar prie jau dabar egzistuojančių kategorijų uh, sukuriant naują kategoriją, tai jau būtų labai rizikinga. Jūs sakote, kad šis sektorius to prašo, bet mano šalyje, bent jau tikrai Andaluzijoje, tikrai to nėra. Ir kuomet kuriamos naujos kategorijos, problema yra ta, kad yra sukuriama dar daugiau painiavos ir vartotojai sunku susigaudyti. Ir aišku, žinote, yra labai didelė jų įtaka formuojant mm, kainą ir paskui sugalvojamos tokios kategorijos kaip švelnus aliejus, kartus aliejus ir taip toliau. Ir paskui nebegali susi, susigaudyti tiek daug painiavos rinkoje. Ir tikrai kiek žinau, E, iš sektoriaus atsiliepimų kategorijos yra pakankamai gerai apibrieštos ir jeigu būtų kuriama nauja dar kategorija prie tos e, ypač tyro šalto spaudimo aliejaus kategorijos, tai dar labiau supainiotų vartotoją. Taip teisingai čia siekis yra įtakoti kainą ir aišku, ir to, toks aliejus gali kainuoti iki 30-40 eurų. o vartotojų naudos iš to nėra jokios. Čia nauda visa yra tik tai menininkams, kurie tikrai piknaudžiauja kai kuriuose valstybėse, ypač tose, kur alyvogių aliejaus vartojama mažai, tik tai išskirtiniais atvejais, tai iš tikrųjų jie sugeba labai sukelti kainas. Aišku, tuo, tuo, tai, tai yra mažmeninėme sektoriuje. Taip, aišku, jūsų regionas gamina tikrai labai aukštos kokybės aliejų, tačiau naujos kategorijos sukūrimas neduotų jokios naudos gamintojams pačiam sektoriui. Tai, tai, tai būtų nauda tik tai e, marketingui, tik tai mažmeniniams stambiosiams grandinėms, o vartotojui jokios naudos alyvogių aliejaus vertė e, lemia tai, kad e, spaudžiamas aliejus yra visiškai natūralus, be jokių priedų, be jokių cheminių medžiagų ir, ir tai yra svarbiausia, kas lemia kainą. Tai tikrai su visą daroma pagarba aš vis tik tai sutinku su kolegė, kad tai produktas, kuris yra labai svarbus ir naujos kategorijos sukūrimas tikrai uh, tik tai įneš daugiau painiavos ir ne, neduos naudos gamintojams, galbūt tik tai mažmeninkams. Ir taip mes jau turime ypač e, tyrą, šaltos spaudimo lyvogio aliejų, tyrą aliejų ir taip toliau, tai užtenka tų kategorijų. Aišku, yra ir kitokių e, aliejaus tipų, kurie taip pat yra aiškiai apibriežti. Uh, Tai tikrai nemanau, kad e, būtų gera mintis sukurti naują kategoriją ir tikrai sektorius nepasisako už tai. Ačiū, kad suteikė žodį. Pan poseł Des Olivals Bavarii. Ja, dank, ja. Vėl ponas Des, Bavarijos alyvo gėlėjus. Dėkoju. Ir gerai, kad prieš tai pasisakė kolegės iš Ispanijos, nes iš pradžių man labai patiko kolegos Jakovčiš pasiūlymus. E, jeigu mes kalbame apie lab, labai aukštos kokybės alyvogių aliejų, tai iš tiesų e, gal ir gerai būtų įvesti tą kategoriją, bet aš nesu alyvogių, e, alyvogių ekspertas. E, iš savo pieno sektoriaus galiu pasakyti, kad mes e, esame įvedę tokią. E, aukščiausios e, kokybės e, pieno produktų kategoriją ir, ir, ir e, apyvarta yra apie 60 milijonų eurų iš tos um, aukščiausios kokybės pieno produktų kategorijos. Todėl man atrodė, kad visai geras yra pasiūlymas pono Jakovčiš. E, ir jeigu lank, lankaisi e, pietų Italijoje ir, ir atsiduri prieš al, alyvmedį, kuriam yra 2000 metų. Ir aš įsivaizduoju, kad tokių senų medžių aly, alyvų, e, alyv, alyvogių aliejus e, būtų e, iš tiesų labai brangus, nes pavyzdžiui, tų senų medžių priežiūra e, kainuoja 50 eurų per metus, o naujų alyvmedžių plantacijų 5 e, eurai. Tai manau, kad iš tiesų yra prasminga didinti ir e, iš tokių alyvmedžių, alyvogių pagaminto aliejaus kainą. Todėl man iš pradžio pasirodė pono Jakovčiš pasiūlymas tikrai geras, bet aišku, e, kolegės iš tų šalių, kurios gamina e, alyvogių aliejų, žino geriau. Mes Bavarijoje, nors ir vyksta klimato kaita, kol kas dar negalime alyvogių aliejaus gaminti. Okej, okay, ale szczegóły 5-50 euro mówią samo za siebie. Tai bet 50 e, eurų ar, ar 5 eurai tai yra skirtumas, ponas Taran. Ferrand. Oui, Ferrand, voilà, comme le maréchal. Ferrand, kaip maršalas, taip. Taigi, pirmininkai, tai yra labai svarbus klausimas. Alyvogio aliejus mes aišku, žinome tą problemą dėl eksporto muitų ir taip toliau, netapkime to įkaitais. Vis tik tai reikia, taip, aišku, kokybė labai svarbu, normos labai svarbu, kontrolė labai svarbu, dėl Bet kas svarbiausia dėl alyvogio aliejaus, tai yra sukčiavimo ir klastočių prevencija, ypač kai yra sukčiavima dėl kilmės. Uh, bet dėja, na, dabar vienintelė garantija yra tokia, kad jeigu nusipirkėlėjų tiesiai iš gamintojo, tai tuomet esi garantuotas dėl kilmės. Kai kurios valstybės, kai kurios visuomenės, pavyzdžiui, kai kuriuose šalise yra praktikuojamas toks, tokia praktika, kuomet yra su, su, surenkamas aliejus iš skirtingų šaltinių ir po to sudedamas ir parduodamas kaip po ten pagamintas aliejus, tai yra didžiulė problema. Tai būtent aš kalbėčiau apie tai, kad didžiausia problema privaloma yra e, kilmės kontrolė. Ačiū daugiau prašančių žodžių nėra. Iš kolegų, tai dar ponas Des nori pasakyti. Dėkoju. E, kaip jau minėjau, mes negaminame alyvogių aliejus, bet aš iš tiesų labai esu geras alyvogių aliejus vartotojas. Po to, kai apsilankiau Italijoje, aš labai vertinu gerą alyvogių aliejų. Ir vis tik tai norėčiau paklausti, ar nebūtų galima įvesti atskirą kategoriją e, to alyvogių aliejus, kuris pavadin, pagamintas iš alyvogių tų senų alyvmedžių. E, Ir galbūt tokiu būdu mes prisidėtume, kad e, tokie seni, tūkstančio ir, ir dar vyres, senesni, tūkstančio metų ir dar senesni alyvmedžiai būtų išsaugoti. E, čia tiesiog gal ta kategorija padėtų išsaugoti tuos medžius. Aš manau, kad pasakys kolegės iš Ispanijos, e, galėtų atvežti jums alyvogių aliejaus ir už 100 eurų ponė des. Tai nebūtų problema. Norėjau dar vieną aspektą išsiaiškinti. Prieš tai nepaprašiau žodžio, nes kolegės iš Ispanijos viską pasakė, bet man atrodo, kad mes turime atskirti tokius dalykus. Vienas e, dalykas yra tarptautinis sertifikavimas, mes visi žinome, yra tas ypatingai tyras ir tyras alyvogio aliejus, mes žinome tuos pavadinimus ir nei gamintojai, nei vartotojai dėl to nebus klaidinami. Tačiau kitas dalykas yra galimybė įvesti savanorišką ženklinimą. Tai yra, kai savo produkciją charakterizuoji e, kažkokiais ypatingais dalykais. Pavyzdžiui, Apulijos e, regione e, al, alyvogė, alyvme, alyvogių aliejus, kuris pagamintas iš senų alyvmedžių, yra žymimas atskirai. Ir, bet tai, yra, e, tai nėra kažkokia tarptautinė kategorija. E, E, tai reikia būti atsargiems, nes yra būtent tos tarptautinių mastų pripaži, pripažįstamos kategorijos ir yra tokios priva, privačių būdų įvestos e, ar regionuose įvestos e, kažkokios atskiros kategorijos ar, ar, kategorijos ar ženklinimas. Kalbant apie kilmės nuorodą. E, pavyzdžiui, e, mes turime sūrį iš kalnų regionų. Tai tarsi yra e, tarptautinis, tai yra papildomas pasiūlymas, papildomas kategorijos, bet tai nėra kategorija pripažįstama tarptautiniu mastu. Dėkoju. Dabar žodis komisijos atstovui. Apps. Chce zabrać głos? Tak? Widzę, że tak. E, jūs tikriausiai turite ką pasakyti šią temą. Matau, kad norite pasisakyti, prašau. Thank you, uh, Ačiū pirmininkė. Dėkoju ir ponui Jakovčič už šį pranešimą. Iš tikrųjų mes džiaugiamės, kad jūs ketinate pritarti šiam susitartimui su tarptautinė alyvų aliejaus taryba. Tai yra naujas susitarimas, siūlomas tarptautiniu mastu, naujasis susitarimas yra didelis pasiekimas pagal 18 straipsnį e, prekybai alyvogio aliejumi ir stalo alyvogėmis. Taigi ačiū Jums už Jūsų paramą. Taip pat noriu pabrėžti, kad mes džiaugiamės galima taikyti laikinų būdų šį sustarimą nuo sausio pirmos dienos jau šių metų, galbūt nuo kitų metų jau galutinai pradėti taikyti. Antras elementas, kurį jūs čia gyvai aptarėte, yra papildomų kokybės standartų klausimas. Turiu pripažinti, kad čia yra labai sudėtingas klausimas. Iš principo turime tris kategorijas. Ypač tyras, tyras. Ir išspaudų aliejus, kurį naudojame tas, tas tris kategorijas ES ir tarptautiniu mastu, kaip žinote. Tai yra techniniai standartai, kurie yra apibriežti įvairiuose prieduose ir Korejos sustarime taip pat. Todėl mes savo kokybės standartus Europoje e, taikome tuo pagrindu ir tarptautiniu mastu į tą taip pat, nes yra daug, yra tarptautinės priekybos. Ne tik, kad mes eksportuojame labai daug aukštos kokybės, ypač tyro aliejaus į likusią pasaulio dalį, bet taip pat ir importuojame. Ir papildyti dar vienu standartu e, šią sistemą, tai turime apie tai kalbėti ir tarptautinės alyvo galėjaus tarybos kontekste. Tam reikės e, patvirtinimo ir iš kitų partnerių pusės. Tai nėra atmestina būtinai, mes galime tai padaryti ir darysime, jeigu to tai bus būtina. Tačiau man asmeniškai taip pat ir, manau, daugeliu tradicinių gamintojų, tai turime daug kitų priemonių propaguoti e, savo kokybę, bet to ypač tyro alyvo galėjo standarto, ypač pagal 121 saugoma kilmės nuoroda, taip pat e, pagal saugomas geografinės nuorodas. Yra rušių taip pat, e, kurios aiškiai e, vartotojams rodo, kad tai nėra skirtingų šalių e, aliejaus padarytas mišinys. O tai yra vienos rušies alyvogių aliejus, kurį ir, ir jį galima taip reklamuoti kaip kokybišką aliejų. Šiek tiek sureaguosiu į pono Deso žodžius. E, labai smagu žiūrėti, gražu žiūrėti į seną e, alyvos medį, bet iš tikrųjų nėra garantijos, kad tas senas medis duos aukštos kokybės aliejų. Nebūtinai toks ryšys yra. Galima naudoti reklamai galbūt e, tokį dalyką, bet e, vykdant techninius kokybės patikrinimus, tai turi tas aliejus atitikti organoleptinę ir cheminę analizę. Tai būtent yra kokybės įrodymas. Pranešėjas taip pat minėjo klausimą, kaip ateityje galėtume pasidalyti darbo krūvių tarp tarybos ir komisijos tarnybų pagal visus tarptautinius sustarimus. Tai nėra trotinės alyvų galėjaus tarybos darbas. Šiuo metu mes dar diskutuojame su taryba ir taip pat e, diskutuoja teisės tarnybos ir aš esu optimistiškai nusiteikęs, kad pasieksime tam tikrų išvadų ir problemą išspręsime taip, kad galėtume toliau dirbti. Ypač lyvo galėjaus taryboje, nes tai viena gyviausių, viena svarbiausių tarptautinių organizacijų kurios pagalba galima propaguoti šį produktą visame pasaulyje ir, ir užtikrinti vartotojams aukščiausius e, produktų, kuriuos jie perka standartus. Ačiū. Labai ačiū. Ponas Jakovčiš. Dragi kolegice i kolege, drago mi je da. E, Gerbiami kolegos, džiaugiuosi, kad niekas neprieštaravo tam, kad mes pritartume šiam susitarimui, šiam tarptautiniam susitarimui, e, kuris buvo pasirašytas 2015 metais, tai yra susitarimas dėl alyvogių aliejus ir valgomųjų alyvogių. Mūsų komitetas pritarė šitai nuomoniai. Tai yra vienintelis aspektas, kuris yra teisiškai saistantis. O šiaip įvyko diskusija E, mane jinai šiek tiek nustebino, bet kita vertus gal to ir buvo galima tikėtis. Aš tik norėjau Jums pasakyti, kad aš e, e, daug bendravau su įvairiais gamintojais, iš alyvogio lėjaus gamintoj, gamintojais iš e, regiono. Ir aš suprantu jūsų nuomonę, bet manau, kad bent jau buvo prasminga, kad mes pradėjome diskusiją šią temą ir galbūt kada nors ateityje tuo būdu, kaip aš pasiūliau ar kažkokiu kitu būdu, e, mes galėsime apsaugoti tikrąją alyvo galėjaus kilmę. Jūs žinote, kad geriausi e, alyvo galėjai gaminami būtent ES teritorijoje, todėl Mūsų gamintojams būtų labai svarbu, svarbu e, apsaugoti juos, nes e, e, kai kurie gamintojai sako, kad įvežto į ES alyvogių aliejaus kokybė kai kada kelia abejonių. Taigi rinkoje galima rasti įvairios produkcijos ir gamintojai, ES gamintojai tiesiog turi toleruoti tokią situaciją. Aš nenorėjau pažeisti niekieno teisų, aš norėjau tik tai padėti geriausiems e, alyvogių aliejaus gamintojams pasaulio, tai yra ES e, gamintojai. Norėjau, kad ir jie būtų patenkinti, ir vartotojai būtų patenkinti. Gerbiami kolegos, aš ne, nepritariu tik vienam dalykui, kad jūs e, sakote, kad tai įves dar daugiau painiavos rinkoje. Man atrodo, kad daugiau painiavos yra, kai ta pati E, tos pačios kokybės produktas e, pardavinėjamas už skirtingą kainą nuo 4 iki 30 eurų ar gal ir dar platesnė ta amplitudė. Aš manau, kad mes turėtume elgtis objektyviai, objektyviai elgtis vartotojų atžvilgių, nes vartotojai nesupranta, kaip gali tos pačios kokybės produktas e, būti pardavinėjamas už tokias skirtingas kainas. Aišku, apie tai galima labai ilgai diskutuoti, bet kol kas norėčiau tiesiog Jums padėkoti už diskusijas. Svarbiausia yra atvirai išsakyti savo savo nuomonę e, ir tuo pačiu būdu e, saugoti nacionalinius interesus, tai yra mūsų gamintojų interesus, bet kita vertus diskusijose reikia nepamiršti ir e, tokių bendro pobūdžio aspektų. Kaip jau minėjau, 50 procentų pasaulyje gaminamo geriausio alyvogių aliejaus yra pagaminama Europos Sąjungoje. Ir tai yra skaičius, į kurį mes turime atsižvelgti man atrodo, yra svarbu, kad ir toliau e, svarstytume šią temą ir padėtume tiek vartotojams, tiek gamintojams. Ačiū. Labai ačiū. E, kaip sakė pranešėjas, e, čia mes turime pritarti arba nepritarti tiesiog šiam sustarimui ir tokia linkme gali būti teikiami pakeitimai. Taigi mūsų tikslas čia yra pritarti šiam sustarimui. Kaip žinome, ta atsakingas komitetas yra INTA. Nuomonės projekto tvirtinimas numatytas per kitą posėdį, o INTA komitete bus balsuojama gruodžio ketvirtą dieną. Taigi, baigėme svarstyti klausimus, kuriuos turėjome aptarti prieš diskusiją dėl Brexito. Manau, kad e, rengiantis e, pristatymams mums reikės trumputį pertraukėlę, penkių minučių techninę pertrauką, tik penkias minutės. 5 minut przerwy technicznej.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 tai yra biudžetiniai, priekybos ir instituciniai aspektai šio klausimo. Seminaras surinktas mūsų prašymu ir B politikos departamentas koordinavo visus paruošiamosius darbus. Kaip žinote, Brexit dėrybos dėl ateities santykių tarp ES ir Junktinės karalystės uh, juda labai lietai, nėra realios pažangos ir todėl be politikos departamentas surengė šį seminarą, kurio pavadinimas yra Brexit poveikis ES žemės ūkio ir maisto sektoriui, bendrai žemės ūkio politikai. Aišku, turime iškilių ekspertų. Tikslas šio seminaro yra išanalizuoti, mm, kiek Brexit palies e, biudžeto institucijų, žemės ūkio aspektus. Aišku, labai svarbu kalbėti apžup, apie apžup finansavimą. Mes turime šiuos prelegentus, ponia Eulalija Rūbijo ir pona Jorg Haas. Jie yra iš Žako Deloro Europos instituto Toliau antrai daliai dėl ES ir Junktinės karalystės žemės ūkio priekybos aspektų ir breksitų poveikio. Turėsime prelegentus ponę Ceciliją Belorą ir poną Jean Fouré iš tarptautinių mokslinių tyrimų ir ekonominių modelių kūrimo centrui Paryžiai atsiriam. Taip pat trečioje dalyje dėl įvairių institucinių aspektų ateityje, ateities Junktinės karalystės ir ES santykiams turėsime prelegentą poną Alaną Matthews, kuris yra tikrai dažnas mūsų svečias, profesorių pažįstu jau daug metų. Uh, Labai džiaugiamės, kad jūs vėl atvykote. Taigi, dabar dirbsime taip, kiekvienam prelegentui suteiksime maksimaliai 20 minučių pasisakymams. Po kiekvieno pasisakymo suteiksime galimybę mm, mūsų nariams užduoti klausimus ir išklausyti atsakymų ir po to bus bendros diskusijos dėl visų trijų temų. Taigi aptarsime visus tris klausimus ir pabaigoje bus tokios bendresnės diskusijos. Aš labai tikiuosi, kad galėsime laikyti šios sistemos, šių taisyklių. Ir dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams. Visų pirma, kalbėsime apie biudžeto aspektus. Prašom. Labai ačiū pirmininkė, kad suteikėte mums galimybę pasisakyti, kad pakvietėte mums, mus į šį seminarą. Mūsų dokumente yra analizuojami breksito biudžetiniai padariniai ir mūsų buvo paprašyta panalizuoti Brexit poveikį bendrai biudžetui ir ypač žūp finansavimui. Taigi mūsų studijos struktūra buvo štai tokia. Visų pirma, pirma dalis buvo skirta Brexit poveikio analizai, poveikio bendrai es biudžetui analizai. Mes žiūrėjome ir, ir, ir vienkartinį tą poveikį dėl e, breksito finansinio sutarimo, kaip tai įtako daugia metą finansinę programą ir es biudžetą. Taip pat pažiūrėjome ir struktūrinius padarinius, į tą. Uh, lėšų trūkumą po breksito. Toliau mano kolega Jorgas daugiau pakalbės apie antrą dalį, tai yra breksito poveikį žūp e, finansavimo. Na ir užbaigsime, aišku, išvadomis. Visų pirma, prieš perinant prie tų dviejų poveikių, kuriuos mes išanalizavome, labai svarbu yra pasakyti, kad bus labai įvairių Brexit padarinių biudžetui, bet to, ką aš jau paminėjau, uh, būtent dėl Brexit finansinio susidarimo, dėl kurio yra deramasi, bus ir struktūrinių poveikių. Žinome, kad Junktinėje karalystė dažnai vaidina labai svarbu vaidmenį daugiametės finansinės programos dėrybose. Ir dabar, kai prie dėrybinio stalo nebus Junktinės karalystės, gali pasikeisti ir dėrybų dinamika Europos vadovų taryboje. Taip pat visiškai aišku, kad bus taip pat ir, ir santykinio mm, dydžio poveikio, tai yra Es biudžetas padidės santykinė prasme, įvertinant ES mm, ekonomiką, aišku, tai, tai didesnis jos poveikis nei Junktinės karalystės indėlis, tai net jeigu mes ir m, mm, tą taip vadinamą Brexito m, trūkumą, paliktą tą atotrukį, tą skirtumą kažkaip tai koreguosime išlaidų pusėje, vis tiek biudžetas santykinai bus didesnis galiausiai. Tai yra svarbu pasakyti, kadangi tos santykinio dydžio terminas kartais e, dėrybose yra naudojamas kaip politinis reikalavimas, kad nebūtų indėliai padidinti daugiau nei vienas procentas. Uh, bendrų nacionalinių pajamų. Na ir galiausiai, aišku, breksito bus poveikis ir nuosavėms ištekliams, nes jungtinės karalystės gražinimą panaikinus ir, ir, ir su atitinkamomis korekcijomis, aišku, tai padarys poveikio nuosavų išteklių E, situacijai. Aišku, galvojant apie tą vienkartinį poveikį Brexit, tai nes karalystės pastraukimo finansiniam sutarimui, aišku, reikia turėti omenyje ir finansinius įsipareigojimus, kurios prisėmė visos ES e, narės kartu, kuomet Junktinė karalystė dar buvo tokia narė. Taigi, aišku, reikia turėti omenyje tos e, skolas iš praeities tai ir, ir tai reikia atsižvelgti sudarant visą perinamą laikotarpio sutarimą. Uh, ar galvojant apie tolesnę partnerystę tarp Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos. Ir aišku, derantis dėl mm, Brexit finansinio sutarimo, reikia turėti omenyje, kad dar tai yra tik tai pirminiai dėrybų etapai ir tikriausiai jūs žinote, kad mm, pirmasis etapas dar nebaigtas, būtent dėl finansinio sutarimo tai yra pagrindinė kliūtis įveikti pirmąją bendrų dėrybų dalį, nes yra didžiulis dar atoturkis tarp to, ką siūlo Junktinė karalystė ir ką siūlo Europos Sąjunga, ne vien tik tai dėl pačios sumos, bet ir dėl visų mm, politinių ir finansinių reikalavimų pobūdžio. Aišku, birželį, 16 e, metų birželį buvo paskelbtas detalus dokumentas dėl viso ES įsipareigojimų, ką Junktinė karalystė turi irgi mokėti ir kaip ji turi prisidėti prie tų bendrų įsipareigojimų vykdymo. Nėra skaičių, kurie būtų prijungti prie tų mm, detalių dokumentų, bet mes galvojame, kad bendra ta grinoji suma būtų apie 55-75 milijardai uh, eurų. Ir, akivai, ir, ir ką Teresa May yra pasakiusi, koks būtų oficialus įsipareigojimas iš Junktinės karalystės, ką jis savo Florencijos kalboje pasakė, mm, kad neturėtų būti. Uh, Mm, nei viena valstybė narė raginama priversta didinti savo įmokas per likusius dokumentės finansinės programos mm, metus, tai jis galvoja, kad e, toks, e, nes karalystės indėlis būtų apie 20 milijardų. Aišku, tai aiškiai parodo, kokie yra didžiuliai nesutarimai tarp abiejų dėrybinių pusių dėl, aišku, ir pačios sumos, bet ir dėl visų politinių ir kitų aspektų. Taigi, kalbant apie tą sumą, apie tą finansinį susitarimą, iš tikrųjų mm, neseniai yra įvykusių pasikeitimų ir spaudoje jūs tikriausiai pastebėjote. Uh, tai, kad e, panašu jau dabar, kad Junktinė karalystė yra atvirai pasirengusi svarstyti tos sumos kurie jie pasiūlė didinimą, tačiau didžiausias nesutarimas yra tas, kad Junktinė karalystė reikalauja, kad to finansinio sutarimo suma, bu, e, susitarimas dėl tos sumos siejamas su perinamų laikotarpio sutarimais. Taigi akivaizdu, kad iš Junktinės karalystės požio taško tuomet jiems būtų daug lengviau um, savo visuomeniai pristatyti, kad, na, ta suma tai yra tik tai vienas iš perinamo laikotarpio susitarimo elementų ir mes tiesiog tik mokėsime ta, tuos pinigus tuo perinamo laikotarpiu ir viskas, o Europos Sąjunga um, nenori, kad tai būtų siejama su perinam laiko tarp sutarimais, nes tuo met e, yra baiminamasi, kad Junktinė karalystė pasinaudos e, to, to, to, to suma e, kaip mm, dėrybinė korta vėlesniuose etapuose. Taigi, čia aš nesileisiu toliau galbūt į detalės dėl tos sumos, bet tik tai labai svarbu yra pasakyti, kad buvo daug kalbama apie tokius dalykus kaip, pavyzdžiui, pensijas. Iš tikrųjų, didžioji dalis Didžioji dalis, aišku, tos sumos yra susijusi su daugiametė finansinė programa dabartinė. Jungtinė karalystė turi apmokėti visus įsipareigojimus, kurie siemi su um, daugiametė finansinė programa, o ne ES biudžetų bendrai. Galvoja, kad jie tai, kas yra metiniuose biudžetuose numatyta, bet dar neįgyveninta, kad Tai jie turėtų vykdyti, tai, tai vadinamieji tie RAL, likusios neapmokėtos sumos, tai kas yra likę iki 2019 metų, bet daug daugiau ginčių kyla dėl to, ar Junktinė karalystė turėtų taip pat apmokėti ir tas mokėjimo prievolės, kurios yra įtrauktos į dokumentą finansinę programą, tačiau dar neįvyktos. Ir iš tikrųjų eina kalba apie tai, kad na, ar tie mokėjimai yra konsoliduotose sąskaitose įvertinami kaip prievolės ir ar jungtinė karalystė turi padengti visas mokėjimo prievolės ar ne. Ir, na, atrodo iš dabartinių tokių paskutinių naujienų, kad lik ir Junktinė karalystė yra linkusi vis tik taip sutikti su ES pozicija. Matysime, ar tai ateitie materializuosis, ar iš tikrųjų kokią galutinę sumą sumokės Junktinė karalystė, kiek tai, kokia bus ta pirminė suma, kiek bus įsipareigojimai visi um, padengti. Dabar dėl bžūpų E, finansavimą. Aišku, kad dėrybų skirtingas rezultatas turės skirtingą poveikį, mes tą galime įsivaizduoti. Gali būti, tokia, sakykime, jeigu tokia situacija, kad Junktinė karalystė sumokės tik tai likusias nemokėtas sumas, RAL, kurios yra likusios pasitraukimo momentu, tai viena, tuomet, aišku, iškils pavojus bžūp. Toliau Jeigu Junktinė karalystė mokėtų tik tai uh, tas prievolės, kurios nėra biudžete, bet tik tai tos, kurios pripažįstamos kaip es uh, įsipareigojimai uh, konsoliduotose sąskaitose, tai tada neaišku, kai būtų e RDF galbūt išlaidos būtų išsaugotos, bet EAGF išlaidoms kiltų pavojus. Uh, Na ir trečias variantas, toks scenarius, dabar toks greičiausiai, labiausiai tikėtinas pagal tai, buvo, kokie buvo paskutiniai Teresos mėjai pareiškimai, kad Junktinė karalystė išlaikytų to metinius grinos įsipareigojimus 19-20 metais, bet nemokės už RAL 2020 metais. Tai tuo metu BŽUP išlaidos 2019-2020 metais būtų išsaugotos, bet iškiltų daugiau problemų dėl dėrybų, dėl kitos daugiametės finansinės programos, nes tuomet būtų 27 valstybės narės ir jos turėtų apmokėti visus likusius RAL iš praeitos daugiametės finansinės programos. Dabar periname prie struktūrinio breksito poveikio. E, to, kiek, koks būtų poveikis to, kad grinasis įnašas, kuris kuris, e, įnašas, kuris yra didesnis nei valstybė gauna iš biudžeto, e, kai jo nebetektų ES biudžetas, kas atsitiktų, aišku, viskas yra pakankamai sudėtinga, bet mes pasirėmėm 2014-2016 metų skaičiais kaip vidurkiais ir um, suskaičiavome, kad būtų ta, net ES netektų maždaug 10 milijardų eurų kas met. Čia mes darome prielaidą, kad koks būtų, kad kad Brexitas būtų, turėtų tokį poveikį, kad po 2020 metų nebebūtų jokio uh, Junktinės karalystės įnašo. Taigi, e, pagal mūsų paskaičiavimus, ES biudžetas netektų 10 milijardų kasmet. Pagal savo skirtingus scenarius mes bandėme analizuoti, koks būtų poveikis skirtingoms valstybėms narėms pagal skirtingus scenarius. Mes žiūrėjome, pavyzdžiui, tą scenarių, kur e, e, reikėtų didinti valstybių narių įnašus, kad žūp būtų išlaikytas, kai kitas variantas būtų, kad žūp išlaidos būtų mažinamos. Uh, Taip pat mes kėlėme savo klausimą, kas atsitiktų, jeigu nebūtų susitarta mm, daugiametės finansinės programos dėrybose. Čia irgi gali būti įvairių scenarijų. Mm, gali būti, kad mm, reikėtų didinti įnašus, mažinti išlaidas. Mes toliau tų scenarių neanalizuojame savo studijoje, tačiau, aišku, mes melai atsakysime į jūsų klausimus. Uh, Čia mes turime štai pirmą scenarių, koks jo būtų poveikis, jeigu mes nuspręstumėm didinti valstybių įnašus, kad būtų padengtas tas trūkumas atsiradęs po Brexit biudžeto. Ir štai mes matome, kiek nacionaliniai įnašai padidėtų santykinai procentais um, apatinėje, viršutinėje dalyje, o apatinėje skaidrės dalyje, um, to uh, brėžinuko dalyje matome tai išreikšta absoliučiai skaičiais. Tai santykinai skaičiais vertinant valstybės narės, kurioms būtų sudotas didžiausias smūgis, tai būtų tos, kurios gauna didžiausią naudą iš jungtiniai karalystė gražinamų pinigų, kurios neprivalo dalyvauti gražinant pinigus jungtiniai karalystė. Tai, taigi Junktinė karalystė pasitraukus tą korekciją toms valstybėms dinktų, tai tos valstybės, kurios labiausiai pajustų tą poveikį, tai būtų Austrija, Vokietija, Niderlandai. Švedija. Tai čia tas pirmasis scenarius labiausiai joms pasijaustų. Antras scenarius, mes žiūrime, kas įvyktų, jeigu mes tą po breksito atsiradusi trūkumą padengtume mažindami išlaidas. Štai čia mes matome, su kokiais sunkumais būtų susidurta. 10 milijardų trūktų biudžete, kur yra apie 130 milijardų. Tai yra didelė dalis pinigų, aišku. Tai mes lyginame pirmą stulpelį tas e, trūkumas, kurį reikia padengti ir mes žiūrime, kokiais būdais galima būtų tą trūkumą padengti, kaip koreguoti būtų galima išlaidas. Tai reiškia, kad regionės išlaidos apie 20 procentų sumažėtų arba apžūp e, išlaidos sumažėtų 10 procentų arba visas horizonto 2020 biudžetas būtų panaikintas. Tai eina kalba apie e, didelę sumą pinigų ir mums atrodo, kad toks scenarius būtų labai sudėtingas. Jeigu iš tikrųjų tą breksito paliktą trūkumą norėtumėm padengti tik tai išlaidų apkarpimais, tai būtų didžiulis poveikis. Trečias scenarius, čia aš jau baigsiu, kas būtų, jeigu nebūtų susitarta. Čia mes galime įsivaizduoti du variantus. Arba turėtumėm derinti tą, dengti tą breksito trūkumą po 2020 metų, įsivaizduojant, kad nebus, nebūtų, pažiūrėjau, susitarta, 2019 Junktinė karalystė pasitraukė, susitarimo nėra, sakykime, iki 2020 metų Įnašai turi būti mokami, bet neaišku, kas tada būtų. Pagal daug, dabartinės taisyklės dėl mm, e, DFP yra tik tai pasakyta, kad jeigu yra pasikeitimų, reikia, reikalinga reforma, bet nėra jokių gairių, kas turi būti daroma konkrečiai. Taigi, jeigu nebūtų susitarta dėl e, DFP po 2020 metų, jeigu nėra to vidinio susitarimo, jeigu viskas baigėsi 2019 metais, Sutartyje yra pasakyta, kad biudžeto ribos, e, kaip yra dabar DFP, jos turė, toliau būtų taikomos 2009, tai, kas galiojo 2019, galiojo 2020 metais. Dėl to, aišku, kiltų problema dėl to, kas gauna, tiem, kas gauna pinigus, bet būtų ir, aišku, problemos dėl to, kas būtų tvirtinta, kas būtų netvirtinta, neaišku, kaip uh, kas tada būtų valstybėms tos, kurios daugiau įmoka ir toms, kurios daugiau gauna iš biudžeto. Tai gal tik dabar perduosiu kolegai žodį. Dabar konkrečiau šiek tiek. Ką visą tai reiškia BŽUP? Kaip tai galima pakoreguoti ir koks poveikis atskiroms valstybėms narėms? Pirmiausia, pažiūrėkime, pažiūrėkime, koks yra status quo. Kaip matome, e, kiek kasmetinius BŽUP balansus milijonais eurų. Kaip matome, BŽLP turi didesnį distribucijos poveikį. Matome penkias didžiausias naudos gavėjas - Lenkija, Graikija, Rumunija, Ispanija ir Vengrija. Ir kairėje matome griniaus, griniausias mokėtojas, didžiausias tai yra Vokietija ir Junktinė karalystė. Tai kas bus, kai Junktinė karalystė pasitrauks? Viena vertus, kaip kolegija jau minėjo, Brexito sustarimas gali paveikti BŽUP ir po 20 metų. Dabar kol kas nežinome, kaip tai bus. Bet žinome, kad bus spraga ir kažkas turės tą spragą užpildyti. Ir klausimas yra, kiek BŽUP turėtų prisidėti prie tos spragos užpildymo. Ir mano nuomonė, tai visai neaišku, aišku, negalime vien tik taip paimti bežal, e, jungtinės karalystės įnašo ir sakyti, kad tokia spraga yra. O, bet visa spraga yra 10 milijardų, o ne 3 milijardai, kurios sumoka Britai į BŽUP. Todėl didesniems programams gali tekti mažinti daugiau lėšų. Techninio atsakymo nėra, kiek bus paveikta BŽUP. Tai yra politinis klausimas. Ir toliau žiūrime įvairius scenarius ar galimybės kaip galima būtų koreguoti BŽP biudžetą ir ką tai reikštų liniesiams e, balansams BŽP srityje. Svarbu paminėti, kad čia nėra reformų pasiūlymų, tiesiog yra e, iliustruojamos galimybės. Taigi, jeigu ES nusprendė išlaikyti tuo pat ligmens BŽP išlaidas, 27 šalims įnašus reikėtų padidinti. Apačioje matome absoliučias sumas milijonais eurų, viršuje poveikis e, vyriausybių išlaidoms pagal dabartinius grinuosius balansus. Matome, kad turtingesnės, didesnės šalės patirs didesnį poveikį, nes e, pajamas, e, įmokos apskaičiuojamas pagal grinasias nacionalinės pajamas. Taigi, kaip minėjome, Austrija, Niderlandai, Švedija paveikiamas neproporcingai, nes jos praranda gražinimą dėl gražinimo. Tik poveikis toms šalims yra toks pats, kaip ir poveikis Italijai, nors Italijos ekonomika yra tris kartus didesnė. Ar tai sąžininkai ar ne, na, priklauso nuo požiūrio taško. Galima sakyti, kad pokytis e, nesažininkas, bet galbūt galima sakyti, kad dabartinė sistema yra nesažininka. Na, politinė dinamika čia aišku sudėtinga daugiausiai mokantis turės mokėti daugiau, o tie, kurie daugiausia gauna naudos, jie poveikio nepatiria. Jeigu mažinėsime išlaidas 3 milijardais, gaunam mišrų rezultatą, matome, kad e, tokios šalis kaip Lenkija ir Graikija poveikį patiria didesnį, bet tuo pat metu poveikis didelis ir ankstesniems e, gražinimo e, pa, poveikį patiriančios šalims, e, pavyzdžiui, Vokietija ir panašiai. Kaip sakiau, neaišku, iš kur ar tų 3 milijardų pakaks. Jeigu sumažinsime išlaidas 10 milijardų, tai yra ekstremalus scenarius, bet jis rodo svarbius pokyčius. Matome, kad šį kartą naudos gavėjai praranda daug absoliučiais terminais, ir palyginti su vyriausybės išlaidomis taip pat. Ir šis pokytis taip pat paveiks ir skurdesnės narės Rumuniją, Bulgariją, Lietuvą. Ir politiškai tai taip pat yra problemiška. Tuo pat metu e, grinosios e, mokėtojos šalis laimi iš šios scenarijaus. Ir disbalansai BŽUP srityje sumažėja. Šį vaizdą praleisiu, tačiau svarbiausia yra tai, kad Viskas priklauso ne tik nuo bendro išlaidų mažinimų, bet ir detalių. Adaptuodami tam tikrą sumažinimą galima apsaugoti skurdesnės šalies nuo blogiausio poveikio. Taigi, baigiant, reikia pasakyti, kad techninio būdo sugalvoti, kaip pakoreguoti BŽUP po breksito nėra. Gali būti, kad nieko nereiks koreguoti, galbūt 3 milijardai, gal 10 milijardų. Ne vienas iš scenarijų nėra e, tobulas, jeigu padidinsime įmokas, padidinsime disbalansą, jeigu mažinsime BŽUP, paveiks, poveikį patirs skurdesnės šalis. Tai, taigi nėra labai iškaus būdo, kaip pakoreguoti BŽUP išlaidas. Ir pagaliau kelios rekomendacijos. Mes manome, kad Europos Sąjunga turėtų atsargiai e, turėtų sėti sutarimą dėl breksito iš E, sumos su, su perinamojo laikotarpį. Po 20 metų reikės korekcijų, bet čia svarbu aptarinėti ne tik BŽUP, bet visą sistemą, visą ES finansavimą ir biudžetą. Tuomet kompromisą būtų rasti lengviau. E, laikas kelia iššūkių, reikia pradėti diskusijas jau dabar dėl tų svarbiausių koncepcijų pavyzdžiui, dėl ES papildomos vertės. Jeigu bus elgiamas teisingai, su breksitu yra galimybė supaprastinti e, ir pagerinti ES finansavimą ir biudžetą. Ačiū. Dobrze, że na koniec pan powiedział. Gerai, kad pabaigoje bent pasakėte vieną pozityvų dalyką. Na, o dabar laikas klausimams. Ponas Agnijo, prašom. Ačiū pirmininkė. Kas man nerima kelia labiausiai yra prielaida, kad Britų mokesčių mokėtojai duos tiek daug pinigų ES vien dėl to, kad nusprendėme išstoti. Lisabono sutartyje apie tai nieko nėra. 50 straipsnis yra kelio gairė. Europos Sąjunga nieko nesakė apie tą didžiulę sumą, reikė, kurią reikės mokėti. Tai teisinio pagrindo nėra. Jeigu būsiu sąžiningas, tai galėčiau pasakyti, kad Britų mokesčiai mokėtai turėtų vykdyti įsipareigojimus savo iki 20 metų ir prisimti atsakomybę už Junktinės karalystės piliečių pensijas, e, kurie uždirba čia pensijas, čia institucijose. Ir viskas, bet yra kita medalio pusė. Yra labai daug Junktinės karalystės pinigų investicijų banką, norėtume juos atgauti. Mes padarė, teikiame didžiulės paskolas Rozono šalims, e, Graikijai pavyzdžiui, galbūt e, Portugalijai, Tai buvo paskola, Britų mokesčių mokėtojų pinigai, jie turėtų grįžti. Kaip grinieji mokėtojai mes turime kapitalo ir Italijos keliuose ar airių e, tiltuose. Tai yra Britų mokėtojų pinigai ir jie yra. Be to yra, yra ES ambasadų visame pasaulyje. Čia Britų pinigai irgi taip pat įkišti visokie rūmai ir taip toliau. Kai tai atsižvelgsime, tai aišku bus, kad mes Europos Sąjungai neskolingi nieko. Ačiū. Pan poseł. Ja myślę, że to możemy, może Unia ma e, zapłacić. Galbūt e, sąjunga turėtų sumokėtų Britams išstojant, ar ne? Pan poseł Lazon. Ponas Uazo. Oui, merci, monsieur le président. <clears throat> Alors moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est les conséquences du Brexit. Mane tai domina Brexito padariniai Prancūzijos ekonomikai. Žinote, šiandien e, Prancūzijos išras e, priekybos balansas yra neigiamas, išskyrus žemės ūkės rytyje. Prancūzija šiandien eksportuoja į Didžiąją Britaniją daugiau kaip 4 milijardus um, žemės ūkio. Um, produkt, produktų. Ir mm, iš tikrųjų, Prancūzijai tai yra labai svarbis rytis. Ir breksitas. Brexito poveikis dar nėra visiškai išaiškintas, nėra susitarta dėl mm, ekonominių visų santykių. Tai kaip bus uh, dėl muitų sąjungos, kaip bus dėl laisvos priekybos. Iš tikrųjų, jūs palėtėte tokius klausimus, kurie yra labai svarbus. Mes kol kas neturime nei teisinių, nei um, ekonominių, dar kol kas jokių um, pagrindų. Tai labai neraminantis yra, neraminti situacija. Prezentovami. E, ponai, noriu priminti, kad apie prekybą kalbėsime šiek tiek vėliau. Dabar kalbame tik apie biudžetą ir apie tai reikia užduoti klausimus. Ponas Flanagan, prašau. Labai ačiū, kaip parlamentaras iš Airijos Respublikos. Aš domiuosi šio klausimu labai smarkiai ir klausantis skaičių, kuriuos paminėjote. Tai yra potenciali problema. Tačiau viskas priklauso nuo to, kaip ją spręsime. Įdomiai buvo pasakyti, kad čia yra politinis klausimas. Ar 10 milijardų bus mažinamos išlaidos, ar vien tik tai žemės ūkė, ar tik 3 milijardais. Vienas iš dalykų, kuris mums politiškai padėtų, kad žmonės, kurie moka šios pinigus, tai yra mokesčių mokėtojai, turi jausti, kad gauna kažką už tos pinigus. Ir jeigu jie matys, kad jautienos kapitalistai ir karaliai visokie gauna šimtus tūkstančių išmokų, neįtikinsite politikų, kurie turi klausytis piliečių ir mokesčių mokėtojų ir toliau skirti pinigus į BŽUP biudžetą, kuris nepasiekė tų žmonių, turėtų, kurios turėtų pasiekti. Jeigu norite ir toliau turėti pinigų BŽP, turime užtikrinti, kad tie pinigai pasiektų ūkininkus, o ne e, kapitalistus ir tik tuo met galėsime įtikinti, įtikinti žmonės ir čia, parlamentarus ir visą Europos sistemą, kad e, tie pinigai, kurie tenka žemės ūkiai, turi būti maksimaliai skiriami. Tačiau e, jeigu neįtrauksime žmonių žemės ūkio klausimų sprendimą, neturime jokio šanso. E, tada neturėsime tiek tokių pinigų, kokių turime tačiau pinigai, kurie lieka, vis tiek turėtų pakliūti mažiausiams. Apie tai kalbama įvairių žmonių, visi sako, kad 80 procentų pinigų atitenka 20 procentų ūkininkų. Jeigu bus mažinamos lėšos, tai reikia sumažinti lėšas tiems, e, kurie gauna daugiausia ir palikti pinigus tikriemsiams e, tikriesiams ūkininkams, o ne rančeriams. Pone Flanaganai, labai prašyčiau, kad būtų kalbama pagal temą. Tai, ką Jūs kalbate, nėra šios diskusijos e, objektas. Apie tai galėsime kalbėti vėliau. O dabar kalbame apie Brexitą ir biudžetą ir biudžeto nes pasiekmes. Prašom laikytis nustatytos temos, ponas Des. Oh, exactly. Pan poseł Des. Ja, dank, Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti abiems referentams už visus paaiškinimus. Mes turime suvokti, kad kai Junktinė karalystė išstos, pinigų bus mažiau. Tai yra faktas. Ir e, čia buvo parodyti įvairūs scenarijai, kaip tai įtakos e, bendrą žemės ūkio politiką. Iš tiesų, jeigu bus mažiau lėšų, negalime e, toleruoti tokios situacijos, kad nukentėtų tik e, žemės ūkio sektorius. Jei reikia, e, kad tas trūkumas proporcingai būtų paskirstytas įvairioms e, politikos rytims, kad nekentėtų tik žemės ūkio politika. Tai yra esminė žinia, kurią reikia pasakyti. E, nežinau, ar yra pakankamai laiko diskutuoti, tačiau e, norėčiau paklausti abiejų e, referentų, tai galbūt yra daugiau politinis klausimas, ar jūs matote galimybės, kad ES galėtų pritraukti papildomai e, kažkokių lėšų, nes iš tiesų negali būti taip, kad valstybės e, narės turi prisimti vis daugiau Um, uždavinių. Dabar kaip tik Vokietijoje vyksta sudėtingos dėrybos dėl koalicijos ir mums būtų svarbu, kad bent jau mūsų šalyje, jeigu uh, Bruselis uh, duos kažkokias papildomas užduotis mūsų šaliai, tai tada būtų, kad tam būtų skiriama ir papildomų lėšų. Buvęs mūsų finansų ministras ponas Šoiblė neseniai lankėsi Briuselė ir jisai panašiai kalbėjo, kad jeigu, pavyzdžiui, yra papildomos užduotis, tai yra išorės sienų apsauga ar kažkas panašiai, e, tai turi būti skiriamos ir papildomos lėšos toms sriti, sritims. Čia Žemės ūkio e, reikalų komitete mes, aišku, nieko negalime, e, nepri, negalime priimti jokių sprendimų susijusių su biudžetu. E, tą sprendimą apskritai priims valstybės narės, tačiau būtų įdomu pasižiūrėti, kokios būtų pasiekmes. O kolegai Egniu noriu pasakyti, kad aš tikrai labai bijau, kad išstojus Junktiniai karalystiai bus didžiulis rinkos išskraipimas reformas žemės ūkio srityje, nes e, kai išstos jungtinė karalystė ir reiks e, taupyti, e, staupyti, e, sutaupyti tokią sumą, tai iš tiesų e, tikrai bus didžiuliai rinkos iškraipimai ES žemės ūkio srityje. Dėkoju, turiu ponas Andriu. Oui, merci, Euh, Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti mūsų abiems prelegentams už jų pasisakymus dėl biudžeto ir to, ką pasakė kolega Alberdes. Siūlote tris scenarius arba valstybės narės moka daugiau arba mažina išlaidas arba daro kažką, tai, renkasi kažkokį tarpinį variantą iš abiejų. Tai aš noriu paklausti, ar čia Ar jūs tik tiek analizavote, ar, ar, ar kitus variantus pasilikote rezervę? Dėl nuosavų lėšų, kodėl nieko daugiau nepasakote. Dėl Brexito, Brexito iškyla ir naujų išteklių ES ir, ir, ir nauji, nauji įsipareigojimai ir naujos išlaidos. Ir, ir aš kalbėčiau ir apie migracijos iššūkius ir m, mm, gynybos politiką. Ir, m, socialinį derinimą, fiskalinį derinimą. Tai iš tikrųjų čia mm, kyla didelė problema, tokia kaip, kaip, kaip žirklės, kad ką reikia daryti, galbūt visą struktūrą biudžeto reikia keisti. Mm, ir jeigu nekalbame apie nuosavus išteklius iš valstybių narių, tai kaip tada tuos procentus keisti. Uh, Europos Sąjunga, nekeisdama nuosavų išteklių, negalės niekaip išspręsti tos problemos, ar tai būtų žūp, ar tai būtų kitoje srityje. Iššūkių yra labai daug, kurie sudarė Europos Sąjunga ir, ir ne vien tik tai žemės ūkija, bendrai yra ir kitų daugiau bendros politikos ryčių. Uh, Tai aš norėčiau, kad jūs plačiau pakalbėtumėte apie šį klausimą. Dėl žūp, tai kas mus šiandien pozityviai nuteikia, nuteikia ką jūs sakote, kad nėra techninio pobūdžio, kuris leistų dabar įvertinti breksito poveikį e, ir žūp reformai. Ir vis tik tai aš noriu pasakyti, kad neatsižvelgite į poveikį biudžetui, reikia nepamiršti dar politinio aspekto ir, ir tų reformų, kurios yra reikalingos iš esmės. Būtent reikia galvoti apie visą žemės ūkio ir maisto sektorių reikalingas reformas. Reikia kelti savo klausimą dėl visų techninių sąlygų ir, ir reikia ne vien tik tai dabar sutelkti dėmesį į, į dabar, e, dabartinę mechaniką, reikia galvoti apie ateitį, galvoti apie politinius bendros žemės ūkio politikos ateities visus modelius, scenarius, reformas. Dviejų minutų macie. Prašau neviršti trijų minučių. Į na 10 sekund przed będzie się włączy, będzie się. Jeigu kiekvienas viršyje savo laiką, tai a, likus 10 sekundžių jau pradeda mirksėti netgi dvi žvaigždutės. Kolega. Pane Gileira. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, kolegos, pavyzdžiui, ponas Des jau uždavė jums tokį klausimą, kurį ir aš norėjau užduoti. Kokia būtų jūsų nuomonė dėl tos trūkstamos sumos e, Mes, mūsų frakcija, iš tiesų didelį dėmesį skiria nuosaviems ištekliams. Iš tiesų e, reiktų, kad ES turėtų daugiau nuosavų išteklių, galbūt specifinių nuosavų išteklių ir kad būtų didinamos pajamos. Mes manome, kad būtų įmanomas toks kelias. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl to ir ar jūs atsižvelgėte e, būtent į tuos nuosavus išteklius, ar galbūt galėtumėte jį dar įtraukti, tai būtų įdomus aspektas jūsų tyrimė. Toliau kitas dalykas, kuris man kelia susirūpinimą, jūs sakėte, kad tai galėtų daryti e, įtaką mokėjimams 19-20 e, metais. Tiesioginės išmokos, tai yra, tiesioginiams išmokoms, tai yra pirmajam ramščiui. Taigi norėčiau kad jūs plačiau pakomentuotumėte, kokias pasiekmes konkrečiai tai turėtų ūkininkams, nes aišku, 19-20 e, metais bus tos pasiekmes ir jeigu nebus žmonėm tinkamai išaiškinta, tai aišku, bus e, e, tikrai daug problemų. Ir taip pat norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pristatymą. Kai kurie klausimai, kai kurie klausimai tai yra politiko politikų kompetencijos dalykas, ko gero. Pone Maginės. Ačiū pirmininkė, dėkoju ekspertams, kurie patekė šios skaičius. Manau, kad visi mūsų klausimai yra politiški ir aš nemanau, kad mūsų ekspertai galės juos atsakyti. Tačiau pateiksiu vieną pastebėjimą dėl vienkartinio breksito poveikio kur buvo sakoma, kad nereikėtų sėti e, breksito iš mokesčio ir e, laikinojo sustarimo detalių. Na, dėrybininkai ir viešai, ir e, privačiai tą mokėjimą Europai sieja su gautiniu sustarimu. Man buvo įdomu kalbėtis, klausytis kolegos Agnių nes manau, kad e, galime suprasti, apie ką, suvokti, apie ką kalbame. Aš žinau, kad jis, e, aš jį gerbiau dėl jo išmanimo žemės ūkio srityje, tačiau aš nelabai gerbiu jūs dėl jūsų solidarumo jausmą. Man atrodo, kad e, jūs negerbėte solidarumo. Jūsų tas E, airijos tiltų paminėjimas ypač negražus. ES biudžetas ir Europa. Tai yra solidarumas tarp e, tautų, kad tie, kurie yra skurdesni, galėtų aukti, vystytis ir būtų stipresni. Apie, tam yra skirta Europa. Jeigu to nespratote, turbūt dėl to ir norite išstoti. Bet prašom mus traktuoti tam šiek tiek oriau ir pagarbiau. Ačiū. Ponas Nikolson. Labai ačiū, pirmininkė. Manau, kad iššūkis yra didžiulis, be jokios abejonės. Bet turime būti realistai, žvelgti tikrovę į akis. Kaip ponas Barnyje kreipėsi į Airijos parlamentą O Airijoje turbūt e, yra sudėtingiausia situacija, kurią reikia išspręsti, nes sienos klausimas tarp Šiaurės Airijos ir e, Airijos Respublikos yra problema. Kai tik Junktinė karalystė išstos, tai taps siena tarp Junktinės karalystės ir ES. O čia yra didžiulis skirtumas. Ponas Varnės sakė, kad bus pasakmes viso to, bus problemų ir sunkumų. Ponui Agniu galėčiau pasakyti, kad aš retai sutinku su jo partijos lyderiu, o jis turbūt sutinka, bet jo partijos lyderis, lyderė kalbėjo e, ir tos kalbos klausiausi Strasbūre, kuris sakė, Junkeriui, kad jeigu Cameronui suteiksime, būtume suteikę pakankamai paramos, tokio rezultato nebūtų buvę. Ir aš turiu pasakyti, kad su tuo sutinku. Šiandien čia esame dėl to, dėl praeities klaidų. Taigi neleiskime praeities klaidoms diktuoti to, kokia mūsų ateitis galėtų būti. Junktinės karalystės E, toks e, kietas išstojimas iš ES būtų nelaimė visiems. Aš paklausiau ekspertų, noriu padėkoti jiems už e, tokį svarbų įnašą, tačiau poniai, kurios pavardės negaliu perskaityti iš šio atstumo, pasakė vieną dalykį. Gal galėtumėte išsiplėsti, kad keisis darybų dinamika Europoje. Ką tai reikštų? Ar tai reiškia, kad šiaurės šalis, šiaurės šalių e, įtaka perskels į Europos pietus, ar ką tai reikštų? Ir ponui Hasn norėčiau pon, užduoti klausimą. Kaip galėtumėte išplėtoti mintį, kaip supaprastinti ES biudžetą? Koks čia būtų sprendimas? Nes kai išstosiu iš čia, aš nenorėčiau, kad Europa subirėtų, nes airiai ar mums tai nieko gero neduotų taip pat. Ponas Karti. Na, Karti. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi e, šią diskusiją ir dėkoju politikos departamentui, kad jis paskelbė šiuos pranešimus, nes man atrodo, kad mūsų komitetas jau e, suvokia, kad kai kuriems sektoriams žemės ūkija jau jaučiasi e, breksito pasiekmes jautienos sektoriui ir panašiai. Ir turbūt situacija bus blogiau. Ne, dar. O šie, šios ataskaitos žemės ūkio sektoriui yra blogas ženklas. E, ir šis sektorius patirs didžiausią šoką. Jeigu pažvelgsime į dabartinės 28 valstybės narės ir atskirius sektorius, tai tie žmonės, kurie patirs didžiausią neigiamą poveikį pagal dabartinę torių vyriausybės vykdomą Brexito darbo tarkę, yra ūkininkai Šiaurės Airijoje, o antroje eilėje visa yra ūkininkai Pietų Airijoje. Tai turėtų būti skambutis mums visiems. Parlamentas patvirtina labai griežtą poziciją dėl šių problemų. Manau, kad šis komitetas turi laikytis tvirtų pozicijų, nes mūsų sektoriams aiškiai kela, katos, kyla katastrofiška grėsmė. Čia nebūtų perdėjimas taip pasakyti. Mes turime bendrą sieną, esame arti vieni kitų Tai, kas vyko Airijoje pastaraisiais metais, reiškia, kad Airijos maisto pramonės sektoriai veikia labai integruotai ir tos sistemos sutikdrygdymas kartu su rinkos sutrikdymu ar šiaurėje ar pietuose prieigos problemos, kurios atsiras e, pro, tiekiant produktus šiaurės į pietus ir panašiai, reiškia, kad turime būti tvirti ir atviri, kad visi ūkininkai žinotos, kokios grėsia problemos, o parlamento pozicija yra ta, kad Šiaurės Airija liktų bendros rinkos dalimi. Geriau, kad ir Britai liktų, bet visų pirma turime apsaugoti uh, Airijos ūkį, nes kitaip pasakmes bus baisios. Ponas Brananas. Ačiū, pirmininkė, kaip Junktinės karalystės atstovas pasisakęs už pasilikimo variantą. Tai man aptariant šią temą ir pamačius skaičius, e, tai lieka pasakyti, iš tikrųjų atsiprašau, labai gaila, kad mes pralaimėjome referendumą, nes dabar matome, kokios yra pasakmes matome grinus tos plikus skaičius, e, tai tikrai kelia nerimą, nes galų gale tai turės poveikį realiems, tikriems žmonėms visoje Europos Sąjungoje. Ir išsakytas ne, ne, aspektas dėl solidarumo yra teisingas, o Junktinė karalystė išstodama pakerta tą solidarumą, nes tų pinigų bus mažiau. Ir šią progą noriu atsiprašyti ypač šią Airijos Respublikos kaip būdamas vaikas su mama, e, pamenu, e, mama parduotuvėje sakė, mums reikia sviesto, aš bandžiau vieną paimti, ne, sakė ne to, airišką imk sviestą. Kodėl airišką? O jie atsakė, kad turint galvoje, kiek mes esame airiams pakenkę, tai bent jau galėtume atlyginti jiems pirkdami jų sviestą. Taigi, turiu klausimą. O klausimas yra toks. Tie skaičiai, e, rodantis įvairių lypį poveikį įvairioms šalims, reiškia, kad neturime pamiršti, kad kalbame apie maisto gamybą. Ir įdomu, ar e, jūs ką nors darėte, ar žinote apie to skaičiavimus, ką tai reikštų maisto gamybai. Jeigu biudžetą sumažinsime 10 procentų, ar 10 e, procentų sumažės maisto Europoje. Galbūt nėra taip viskas simplistiška, bet jeigu mažinsime e, pinigus žemės ūkiai, ar bus mažiau pagaminama. Ir ar kas paaiškins visuomeniai, koks, kokį skaičių galėtume turėti, kad, pavyzdžiui, toks biudžeto sumažinimas reiškia tokį štai uh, E, maisto produktų pagaminimo sumažimą. Iskrena zahvala za to študijo oziroma te študije, ki jih danes imamo na mizi. E, sam sem vedno pristaš tega, da je potrebno vedeti, kaj delaš in kakšne so posledice tega, kar počneš. Dėkoju, norėčiau padėkoti už šitos e, studijos rezultatus aš visuomet e, pasisakydavau už tai, kad mes žinotume, kokį konkretų poveikį turės mūsų veiksmai. Ir dėja dabar turime konstatuoti, kad mums šitų studijų, šitų tyrimų būtų reikėję anksčiau, kad mes anksčiau būtume žinoję tas finansinės pasiekmes, nes dabar e, tos pasiekmes pasidarė labai aiškios. E, E, jos pasidarė aiškios Europos Sąjungai. Ir čia Europos parlamente mes turėsime dirbti, e, sunkiau dirbti, dar labiau e, dirbti, kad galėtume kažkaip reformuoti žemės ūkio politiką, atsižvelgiant į Junktinės karalystės išstojimą. Aišku, galima pagerinti kažkaip politiką ir galbūt breksitas yra mums ta galimybė, galbūt mes e, pagaliau galime susimastyti, kokia yra nauda iš ES, kuo jinai yra grindžiama e, solidarumu, solidarumu, solidarumu su mažiau išsivyščiusiais regionais. Mes turėt, negalėtume, negalime pamiršti taip pat, kad jeigu yra laisvoji rinka, tai tai iš to naudos gauna ir eksportuotojai. E, aš tikiuosi, kad visa tai, e, visa tai bus atsižvelgta įvairiuose pasvar, pasvarstymuose ir kad ES įsigalios solidarumo filosofija. Viskas, ką daro ES, viršyje 1 procentą, tai galbūt e, turime kalbėti apie 1,2 arba 1,3 procentus, kaip yra parašta Lisabono sutartė, jeigu mes norime solidarios Europos Sąjungos. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį ekspertams, kad jie atsakytų į klausimus. Jūs turite 10 minučių. Prašau, neviršykite šito laiko. dėkui dėkoju už tokius įdomius klausimus. Aš pabandysiu į kai kurios iš jų atsakyti bendrai, nes kai kurie iš jūsų, iš tų klausimų buvo susijęs su tuo, kad reiktų didinti įplaukas, nesvarbu ar tai būtų per nuosaus išteklius ar per kažkokias įmokas. Aš pabandysiu atsakyti greitai klausimą dėl, dėl, dėl šitų aspektų, o dėl maisto gamybos galbūt turėtų pakomentuoti ponas Metijus, kuris yra ekspertas šioje srityje dėl geresnių išlaidų, dėl galimybės kažkaip mažinti išlaidas, aišku, tai e, padėtų ypač, ypač tose valstybėse, kurios yra mokėtojos, didžiausios mokėtojos į biudžetą. Man atrodo, kad mes turėtume taip pat atsižvelgti į nuosavų išteklių sistemos reformą. Ir mūsų rekomendacijos su tuo taip pat yra susiję šių metų pradžioje Mario Monti ir e, aukšto lygio ekspertų grupė paskelbė labai įdomią ataskaitą, kaip būtų galima reformuoti nuosavų išteklių sistemą e, ir kaip galima būtų ją priderinti prie to, kokį poveikį padarys Brexitas. Deja, į šitą ataskaitą nelabai buvo atsižvelgta. E, bet taip pat yra labai svarbu išsiaiškinti, tokį dalyką, kad nacionalinės įmokos tai taip pat yra nuosavi ištekliai. Taigi vien per nuosavus išteklius jūs neišspręsite balanso ar disbalanso problemų. Taigi e, esminis klausimas būtų, kokie būtų nauji ištekliai, nu, nes per naujus išteklius galėtume gauti daugiau lėšų. Ir e, jeigu tai būtų gerai struktūrizuota, tai galėtų iš tiesų padėti. Ir būtent toje ataskaitoje buvo pristatytos įdomios idėjos šią temą, pavyzdžiui, e, papildomi mokesčiai, e, elektros mokesčiai ir panašus mokesčiai, bet e, iš tiesų tai bus valstybių narių įmokos Taigi visuomet reikia galvoti taip pat ir apie išlaidas. Jeigu valstybės narės galvoja, kad, reikia, kad verta e, išleisti kažkokias lėšas tam, kas yra naudinga visai ES, tai, tai, tai galbūt taip. Toliau kitas aspektas. E, dėl didesnių įmokų. E, jeigu mes palygintume e, bendras vyriausybių išlaidas, mes galėtume e, pamatyti mąstyti, kad tai yra politinė problema, nes iš tiesų didėja tos išlaidos, ypač tom valstybėms, kurios yra didžiosios mokėtojos. Tai yra Vokietija, Austrija, e, todėl e, jų pirminė reakcija dažniausiai būna tokia, mes nebemokėsime daugiau, nes mes ir taip per daug mokame. E, taigi, manau, kad mes e, Ir todėl galė, galbūt reikėtų dabar padiskutuoti apie gražinimo sistemą, e, nes iš tiesų tie didieji mokėtojai nenori mokėti daugiau dėl, e, dėl tų gražinimų ir nenori mokėti daugiau dėl vis augančių įmokų. Tai yra toks politinis klausimas iš tiesų. Dabar suteiksiu žodį kolegijai. E, dėkoju, aš pratesiu apie nuosavus išteklius. Mes kalbėjome apie tai savo studijoje ir mes įsivaizdavome tokią, e, tokį scenarių, kai daug bus lūkesčių siejama su nuosaviais ištekliais. Ir manau, kad mes e, iš tiesų pateikėme labai daug publikacijų e, ir svarstėme, kas, kas būtų geriausia. Geriausias dalykas, aišku, būtų ta nuosavų išteklių reforma ir būtų gerai, kad ta reforma įvyktų iki 2020 metų. Jeigu jūs pažiūrėtumėte į dokumentus dėl ES finansų, kurios pateikė Europos komisija, jūs pamatytumėte, kad e, nuos, e, nuosavi ištekliai galbūt būtų lengviausias kelias. E, ir visuomet yra kalbama apie reformą jeigu jūs pažiūrėtumėte į tą laiką, e, kiek truko nuosavų išteklių sistemos e, e, įgyvendinimas, tai, tai truko trejus metus, o dabar mums liko pusantrų metų kol baigsis dėrybos ir kol mums reikės turėti kažkokią poziciją dėl nuosavų išteklių. Todėl aš manau, kad čia negalime būti dideli optimistai, nes nežinau, ar e, pavyks per nuosavus išteklius nuo 2010 metų e, finansuoti didžiąją dalį to daugiamečio finansinio plano. E, Europos parlamento vietoje aš e, pasirengčiau, kad šito lengviausio kelio nebus ir reikia pasirenkti 2020 metams, atsižvelgiant į tuos kitus žymiai sudėtingesnius e, scenarius. Galbūt reikia mažinti išlaidas, tai galbūt būtų realistiškesnis e, scenarius. Taigi būkime politiniai realistai. Dėl dėl dėrybų dinamikos, kaip jos gali pasikeisti. E, atsimenate dėrybas dėl praėjusio daugiamečio finansinio plano, karalystė, jungtinė karalystė e, visuomet tose dėrybose e, e, laikėsi radikalios pozicijos kaip mokėtoja į biudžetą ir, e, ir būtent jungtinė karalystė siekia išsiderėti mažesnės įmokas. E, paskutinę minutę siekia tai padaryti ir dabar e, tikrai yra ironiška situacija, kai e, mes dabar turime tokį daugiametį finansinį planą, tai būtent jis yra toks Junktinės karalystės dėka dėl to, kad e, Junktinės karalystės įmokos į biudžetą buvo mažinamos. Ir aš nežinau, kas atsitiks su dėrybomis. E, bet e, aš tikiuosi kažkokio konstruktyvesnio požiūrio, nors galbūt jis bus ir sudėtingesnis. E, galbūt reiktų didinti įmokas. Nežinau, tai galbūt tikrai turės įtakos dėrybų dinamikai. Dabar atsakysiu į lengviausią klausimą dėl e, kaip Brexitas palies EAGF yra du, dvi pozicijos e, atsižvelgiant apie, į, į išlaidas e, pagal daugiamentį finansinį planą ir išlaidas pagal metinį biudžetą. Ir reikia įtraukti visus e, įsipareigojimus dėl išlaidų. E, tie, e, ypač kalbant apie tas išlaidas, kurios yra įtrauktos į konsoliduotas e, sąskaitas. Ir e, E, tos sumos turėtų būti paverčiamos kontraktai, sutartimis. E, tai yra sutartimis tarp Europos komisijos ir naudos gavėjo. Jeigu yra kažkokia veiksmų programa, tai turėtų būti pasirašyta atitinkama sutartis, kad būtų skirta ta suma. E, jeigu mes sumažintume šitas išlaidas. Tiesa, e, tiesioginės išmokos nėra įtrauktos iš tuos skaičiavimus. Ir nes Teresa May e, pritarė tam tikriems aspektams, bet didžiausias klausimas bus, ar Junktinė karalystė dalyvaus e, ar vykdys savo įsipareigojimus, kurie dar yra iki 2010 metų dėl RAL. E, man atrodo, kad mes matome, kokia yra Jungtinės karalystės dabartinė pozicija ir kad ji nenori suprasti, kokia e, kokia yra situacija ir nuo pat pradžių e, Jungtinė karalystė laikėsi tokio siauro teisinio požiūrio, bet iš tiesų tai yra mažiau teisinis, o daugiau politinis aspektas, e, nes Jungtinė karalystė turėtų pati prisidėti prie to, kad jos išėjimas būtų mažiau problematiškas toms valstybėms narėms, kurios pasiliks. Ir tai būtų e, logik, logiška, tai būtų tam tikra politinės atsakomybės e, dalis, politinės atsakomybės kitoms valstybėms narėms dalis. Bet e, mes matome, pradedant nuo Teresos Mei kalbos Florencijoje, kad e, yra noras pabloginti situaciją kitoms valstybėms narėms. Ir dažnai e, tos sąlygos yra siejamos su e, pereinamo laikotarpio susitarimu. Ir dabar sąryšis su to pereinamojo laikotarpio susitarimu, aišku, tai yra dalykas, ko siekia Junktinė karalystė, bet iš tiesų jungti, e, likusiai ES yra labai sunku tam pritarti. E, ir mano asmeninė nuomonė yra tam tikra prasme, tai yra e, leidimas. E, leidimas e, pasinaudoti tuo pereinamojo laikotarpiu formuojant viešąją nuomonę. E, bet manau, kad tokios pereinamojo laikotarpio e, sutartys ar sustarimai jie labiau pasitarnautų pačiai jungtiniai karalystiai negu kitoms valstybėms narėms. Dėkoju. Dabar pereisime iki, prie kitos klausimo dalies, tai yra antroji tema. Čia kalbėsime apie E, žemės ūkio priekybą tarp ES ir Junktinės karalystės, e, apie dabartinę situaciją ir apie galimą poveikį e, jai po breksito. Ir mūsų kalbėtojai bus ponė Cecilija Belora ir pona Žan Fore iš tarptautinio tyrimų, e, ekonominių tyrimų centro iš Paryžiaus. Prašau, e, susėskite. E, kaip minėjau, dabar kalbėsime apie prekybą ir būtų puiku, kad jūsų klausimai būtų susiję būtent su šia tema, su priekyba. I też, proszę Państwa, też macie Państwo 20 minut. Jums skiriama taip pat 20 minučių jūsų kalboms. Good morning and thank you for your attention. So I'm going... Labas rytas. Pristatysiu Jums mūsų ataskaitos pirmos dalies išvadas, mm, paremtas priekybos santykių mm, dabartinių tarp 27 valstybių Junktinės karalystės analizė. Toliau antroji daly mm, kolega Žanas Fūrė pristatys jums pagrindinių įvairių padarytų scenarių modeliavimo uh, apžvalgą čia tiems atvejams, pavyzdžiui, kas būtų dėl breksito, jeigu nebūtų sutarimų. Priekybos statistika gali pateikti daug informacijos, kokie būtų pagrindiniai sektoriai, pagrindinės valstybės, kurias, kurioms didžiausia poveikia padarytų breksitas. Taigi pažiūrėjome į skaičius bendrai ir pagrindinis elementas, kurį pastebime, tai yra asimetrija. Faktiškai, Junktinė karalystė yra pagal ekonominius skaičius antra es valstybė pagal BVP pajamas gyventojų, trečia valstybė pagal gyventojų skaičių. Taigi galime iš to susidaryti įspūdį, kokia yra rinka. Tačiau jeigu paimame Junktinė karalystė atskirai, kaip atskira valstybė, tai yra nedidelė valstybė mm, palyginti su visu šito bloku. Ir aišku, kad jos BVP yra 25 kartus mažesnis e, nei ES. Bendrai Junktinė karalystė yra turtinga valstybė, kurie geografiškai yra labai arti 27 ES valstybių narių, taigi poveikis, kaip prognozuojama, bus pakankamai didelis. Vidutiniai skaičiai vis tik tai, aišku, slepia tai, kad kai kuriuose valstybėse, kai kuriuose sektoriuose ES situacija bus labai specifiška, nes ten Junktinė karalystė yra labai svarbi partnerė ir todėl Brexitas, ypač jeigu jis bus nepalankiomis sąlygomis, tai įdurės labai neigiamo poveikio. Taigi pažiūrėkime į priekybos statistiką dabar tiksliau. Uh, Visų pirma, mm, čia tokia metodinė pastaba. Visi tie skaičiai, kuriuos jūs čia matote, kuriuos mes jums pristatome, kurie yra mūsų ataskaitoje, yra vidutiniai skaičiai už 2013-2015 metų laikotarpį. Mintis buvo tokia, kad mes pasiremėme savo analizėje tam tikrų vidurkių kad išvengtumėm bent iš dalies kažkiek tai kiekvienais metais buvusios tam tikros specifikos. Taigi, Antroje lentelėje jūs matote dvi šalius priekybos rautus tarp Junktinės karalystės ir ES 27 e, valstybių narių. Matote bendrą vertę apie 500 e, milijardų dolerių, tai apie 11 procentų yra bendrai. Tai jeigu poveikis būtų padarytas tose mm, sektoriuose, e, tai makro poveikį, aišku, mm, įtakos tai, kas vyks gamybos sektorėje, o ne mm, žemės ūkio. Taigi mes matome, kad ES 23 valstybių atveju tiek žemės ūkio, tiek maisto sektoriuose ES balansas yra teigiamas. Didelis yra eksportas, apie 9 procentai viso žemės ūkio ir maisto produkcijos e, yra tokia Junktinės karalystės eksporto dalis ES. Mes Aišku, galime pristatyti detalesnius skaičius, kas yra ataskaitoje sudėta konkrečiau mm, apie atskirius sektorius ir valstybės. Dabar klausimas būtų toks. Pagrindiniai eksportuotojai, pagrindiniai sektoriai, kurie eksportuoja į Junktinę karalystę, mm, siekiant išsiaiškinti, kuriems sektoriams breksitas padarys didžiausią poveikį. Čia mes turime lentelę. Uh, kur matote pagrindinius e, sektorius, e, kur daugiausia produkcijos eksportuojama Junktinė karalystė. Tai, kad nuosekliai tai dėlėtų su antra mūsų studijos dalimi, mes žiūrėjome būtent į GTAP kodus, prekes ir žiūrime pirmą sektorių, tai e, kas, kuo daugiausia yra eksportuojama Junktinė karalystė, tai yra maisto produktai. Čia labai įvairūs yra produktai tame sektorėje Bet pagrindiniai tai yra e, gyvūnų pašarų e, parašiniai ir panašus, panaši produkcija apie 17 milijardų dolerių kasmet tiek siekia šios priekybos vertė. Po šios sektoriaus seka su mėsa ir pieno produkcija susijusi produktai. Tai yra Jeigu sudedame visą mėsą, gyvulinę produkciją, pieno produkciją, tai mes gauname tikrai didelę sumą, kas viršyje mm, gėrimų ir tabako produkciją, nes e, tas sektorius tik 7 milijardus maždaug sudaro. E, dabar pagrindinės valstybės - Vokietija, Prancūzija, Niderlandai, kaip matote. Ir, uh, Net jeigu paimtumėm visus žemės ūkio ir maisto sektorius, ne vien tik tai pagrindinius eksportuotojus, tai bendrai, aišku, vertė mažėja. Ir Vokietija, Prancūzija, Niderlandai, toliau Ispanija, Italija, Belgija, Luksemburgas, Niderlandai. Tokia kita būtų kategorija po tų pirmų svarbiausių. Tai čia, kas svarbu, būtų skaičius raudonai pažymėta šioje lentelėje, tai 4,6 tai beveik, tai yra Airijos mm, eksportas, kuris keliauja Junktinė karalystė žemės ūkio ir maisto srityje. Tai yra didžiulis skaičius, bet kokiu atveju daug, gerokai didesnis nei visų kitų valstybių, kurių um, eksportas Junktinė karalystė yra apie 1 procentą. Uh, Dabar ne vien vertė yra svarbi, svarbu taip pat ir apsauga. Tai yra es eksportui, kokia bus apsauga, tai taikoma po breksito Turime, aišku, netarifinės priemonės, kurių tikslas nėra tiesiogiai susijęs su priekyba ir eksportu, tačiau tos priemonės gali turėti tam tikrą poveikį ir kartais netgi pakankamai apčiuopiamą. Pavyzdžiui, sakykime, ženklinimo reikalavimai dėl um, mėsos um, geografinių nuorodų. Um, tai gali turėti poveikio priekybai šiuo atveju palyginti su tuo, kas vyksta viduje ES. Dabar matome tai, kas dabar yra raudonai pažymėta, apie 18 procentų yra advalorum ekvivalentai. Tai yra tarifo vertė, kuri turėtų uh, poveikio, kaip ir ta priemonė, netarifinė priemonė, kurią mes svarstome eksporto atveju. Štai ką, ką mes matome šiame paveikslėlė, kad po Brexito jei nebūtų priekybos susitarimas Europos Sąjungoje, priekybos apsauga labai smarkiai išauktų. Tai, tai, tai matome, tai yra tas skirtumas tarp dviejų stulpelių abiejais atvejais lentelėje. Tarifai išauks nuo nulio iki kiek PPO maksimaliai leidžia, iki 18 procentų gali netgi kai kuriais atvejais. Toliau netarifinės priemonės irgi gali išaukti, tai yra priekybos ribojantis jų poveikis kai tik tai ES 27 valstybės priims naujus teisės aktus, kurie nukryptų nuo mm, dabar galiojančių. Mes taip įsivaizduojame, kad vidutiniškai netarifinių priemonių bus apie 45 procentai, tai apie 20 procentinių punktų daugiau nei dabar ateityje. Toliau svarbus momentas, kad tai yra sektoriai, kurie kuriuose bus didžiausia apsauga. Tai yra būtent tie sektoriai, kurioje priekyba yra didžiausia. Tai yra pieno ir mėsos produktai. Čia poveikis, kaip tikimasi, bus didžiulis. Na ir paskutinė lentelė, kurią aš dar pakomentuosiu, tai yra štai ši kur surinktos abi informacijos, tai yra viena vertus priekybinė vertė, E, kita vertus tai yra e, e, prekybos apsaugos priemonės. Ir čia turime tą, ką mes turėjome ketvirtoje skaidrėje, visų pirma, tą informaciją, bet čia viskas dar sudėliota pagal priekybos vertę, kuri yra pasverta, tai yra padauginta iš priekybos apsaugos priemonių poveikio. Ir čia kas yra labai svarbu pastebėti, kad tie trys sektoriai, kurie pažymėti oranžinė spalva, yra daug aukščiau pagal reitingą nei, nei anksčiau buvo. Štai matome pieno ir mėsos produktai, jie daug aukščiau lentelėje stovi nei, pavyzdžiui, gėrimai, tabako produktai ir taip toliau. Čia reiškia poveikis pagrindiniams eksportuotojams ir ypač valstybėms tokioms kaip Niderlandai ir Airija bus labai didelis tuo jau pamatytų, pamatysite, kad tie rodikliai yra pakankamai patikimi, tačiau, aišku, jie ne viską e, atskleidžia, kas yra aktualu priekybos sektoriu. Tai yra, aišku, modeliai, kuriuos mes parengėme, bet, aišku, yra ir tokie aspektai kaip makro poveikis ar produktų išstumimas konkrečių. Ačiū pažvelgus į priekybos duomenis. Mes norėjome įvertinti potencialų po breksito pasaulį pagal miraž modelį, kurį sukūrėme. Daug apie detalės nekalbėsime, viskas tyrimai yra išdėstyta. Mes svarstome modelį, jeigu viskas būtų taip, kaip yra dabar, jeigu Junktinė karalystė būtų pasilikusi ES ir po to palyginame šią situaciją su situacija po breksito, kuomet tarifai padidėja pagal e, PPO e, taisyklės ir e, kiek prekyba riboja netarifinės priemonės, kaip minėjo Cecilija. Duomenys čia visiškai yra nuseklus, tai apie tai daug nekalbėsiu pagal PPO scenarių Brexitas be prekybos sustarimo. Pirmiausia, pirmieji rezultatai apie prekybą. Mes bandome sugrupuoti sektorius ir šalis pagal poveikio dydį ir galima padaryti tokias pat e, išvadas, kaip pristatė Cecilija. Iš esmės, smarkiai sumažės priekyba vidutiniškai 62 procentai mažiau eksporto iš ES į Junktinę karalystę, kai kuriuose sektoriuose poveikis didesnis negu kitose. Pavyzdžiui, gyvulių pašarai, kepiniai, mėsos ir kiti sektoriai. Galbūt šiek tiek įdomu, kad kai kuriems konkretiems sektoriams e, prekyba iš vis beveik žlugtų, nes daugiau kaip 90 procentų sumažėtų prekyba. Tai yra baltos mėsos ir pienas, bet taip pat ir raudonos mėsos ir cukraus sektoriai. Šiems sektoriams kyla grėsmė, jeigu Brexitas vyktų be priekybos sustarimo. Pagal regionus Eksportas iš 27 ES regionų e, rodo didelius skirtumus, labiausiai poveikiai patirs būtų didžiausiams eksportuotojams, tai yra Niderlandai, Airija ir Prancūzija. Tačiau svarbiausia, e, santykinis poveikis rodo, kad yra šalių, kurios patirs gana smarkų poveikį prekybos prasme ypač Airija. Jos eksportas žemės ūkio sektoriaus sumažėtų 70 procentų, o kitos valstybės, kitų valstybių taip pat ir Lenkijos taip pat. Dėl kitų sektorių, nors e, net didelės eksportuotos galėtų būti labiau apsaugotas, pavyzdžiui, Prancūzija, ar Ispanija, jų eksportas sumažėtų apie 17 procentų. Taigi skirtumų yra. Tačiau toks poveikis e, prekybai rodomas yra duomenų. Labiausiai poveikį neigiamą patirtų didžiausios eksportuotojos. Jeigu žingsime žingsnį toliau, e, čia poveikis yra įvairialypis. Pirmiausia, sumažėtų prekybos eksportas į Junktinę karalystę. Ir aišku, tai mažintų ir ekonominę veiklą žemės ūkio sektorėje. Tai, kas rodoma čia parodyta rožiniais stulpeliais. Tačiau yra ir kitoks poveikis. Prekyba ES viduje, pavyzdžiui, padidėtų. Kodėl? Todėl, kad gamintojai pasinaudotų e, tą tarifinių ir netarifinių priemonių apsauga ir jos taptų konkurencingesnės vidaus rinkoje negu Junktinė karalystė. Savo vidaus rinkoje ir, ir apskritai 20 valstybių narių e, rinkoje. Matote juodus ir mėlynai paženklintas dalis, kad tai reikšto, kad padidėtų ekonominė veikla skirta vidaus rinkai, ES rinkai. Tačiau apskritai tai nekompensuotų nuostolių patirtų dėl Junktinės karalystės rinkos netekimo. Aišku, viskas yra daug e, sudėtingiau negu žvelgiant vien ir į prekybą. Taip pat naudos būtų gal palyginti dėl e, išaugusio konkurencingumo e, viso pasaulio atžvilgių. nes Junktinė karalystė prarasto dalį konkurencingumo. ES blokas ir toliau neturėtų tarifų, todėl jos konkurencingumas santykinis būtų didesnis negu Junktinės karalystės po breksito. Ir paskutinis dalykas dvi šalis aiškiai išsiskiria šioje analizėje, tai Airija ir Niderlandai pirmiausia, nes jų ekonominės veiklos mažėjimas būtų didžiausias šiuose sektoriuose. Ir antra, joms naudos iš konkurencingumo padidėjimo nebūtų, nes šios šalis yra priklausomos nuo produktų, tarpinių produktų iš Junktinės karalystės importo. Ir todėl jų konkurencingumas kuris galėjo išaukti, jis neišauga, nes jų išlaidos importuojant tarpinius produktus padidėja. Na ir dar šiek tiek detaliau galiu pakalbėti, nors tyrimai yra daug detalių. Situacija, aišku, skiriasi lyginant įvairius sektorius, įvairias šalis. Šis žemėlapis tiesiog rodo, kad vidutiniškai daugiau, didžiausia poveikį patiria skirtingi sektoriai šalise. Pavyzdžiui, šunų, kačių maistas ar, pavyzdžiui, vaisiai daržovės. Tai yra raudonai apvesti sektoriai, didžiausią poveikį patirtų pavyzdžiui, vaisiai daržovės Ispanijoje ar keulienos ir vištienos sektorius Niderlanduose. Tačiau yra tų sektorių, kurie iš breksito išloštų, nes jų produktai pakeistų Junktinės karalystės produktus ES, pavyzdžiui, jautienos mėsa ar e, grūdų sektorius iš Ispanijos. Jie galėtų pakeisti Junktinės karalystės produktus ar tiek būtų tiekiami tarpiniai produktai e, vietoje Junktinės karalystės. Taigi, Toks būtų bendresnis vaizdas. Jeigu pažiūrėsime į pridėtinę vertį ir ekonominę veiklą agromaisto sektorėje, tai dvi, šalis šalių, dvi grupės šalių išsiskiria. Pirmoji tai būtų Airija, nes ji patirs didžiausią poveikį. 16 procentų sumažėtų maisto gamybos veikla šioje šalyje. Tai vienas iš dalykų, kurį pabrėžiame. Kitos šalis patirtų mažesnį poveikį. Pavyzdžiui, Belgija, Luksemburgas ir Niderlandai būtų tarptų šalių, kurios nukentėtų labiausiai. Taip pat įdomu tai, kad e, Junktinė karalystė e, pavaizduota žaliai, pabrėžiant tą faktą, kad jeigu atsirastų vėl tarifai tarp Junktinės karalystės ir ES, Junktinės karalystės e, gamintojai naudotųsi apsaugą savo vidaus e, rinkoje ir jų aktyvumas galėtų padidėti 2 procentais, netiek jau daug. Bet būtent tokį skaičių duoda mūsų tyrimas. Nekalbėsiu per daug apie apibendrintus rezultatus, tiesiog pabrėžti reikėtų, kad tarifų padidė, padidinimas reikštų vartotojams padidėjančias kainas. Kairėje kairėje skiltyje matome šios skaičius. Daugumai ES šalių šis poveikis yra menkas, produktų kainų pokytis artimas nuliui, tačiau Airijai tai gali reikšti labai didelį padidėjimą, nes vien tarifinės ir netarifinės priemonės gali reikšti 5 procentų e, žemės ūkio produktų kainų padidėjimą. Dar kartą trumpos išvadas, nes jos išdėsto tik tai tai, ką, ką tik pasakiau, tačiau svarbiausia išlaida yra poveikis yra didelis Airijai ir Niderlandams. Na, o bus ir kitoms šalims kitų tam tikrų korekcijų. Tačiau svarbiausia problema kyla šioms dviems šalims, ypač Airijai. Ačiū uždėmesi. Ačiū, dabar e, galime užduoti klausimus, pakomentuoti. Pirmasis, ponas Agnių vėl. Pausiau Agnių. Prašom, ponė Agnių. Ačiū, pirmininkė. Tai yra svarbiausia Brexito dalis - prekybos santykiai po to tarp Junktinės karalystės ir ES, ypač prekyboje žemės ūkio produktais. Tam užtruk, tai užtruks laiko sustarti, o laikas prarandamas dėl ES reikalavimo šimtą milijardų eurų sumokėti. Tiesiog skaičius paimtas iš dangaus. Tai mums nepatinka. Kol vyksta tas rankų laužimas, prarandamas laikas. O tai svarbu, nes kai kurių šalių ūkininkams svarbus tinkamas sustarimas su Junktinė karalystė - Prancūzijai, Airijai, Niderlandams, Ispanijai. Tai yra šalis, kurios nori, kad atsirastų bendro proto, jų ūkininkams to reikia. Man įdomu buvo matyti šioje ataskaitoje. E, ir akivaizdu, kad ūkininkams yra labai, prancūzijos ūkininkams yra labai svarbu. Todėl reikia, kad užsimti e, lobizmu, kad būtų pasiektas sustarimas dėl prekybos. Pamirškime Barnie ir Junkerio pozas, mums reikia prekybos. Kitas dalykas, kuris matomas iš ataskaitos, yra reguliavimo skirtumai prielaida yra, kad jeigu parduodi kanos bendroje rinkoje, viskas atitinka tą patį standartą, atitinka tas pačias taisyklės. Visgi Australai, Naujosios Zelandijos avių augintojai siunčia savo avieną į ES be privalomo elektroninio avių identifikavimo. Jie neslaiko taisyklės, kurios laiku turi laikytis E, Junktinė karalystė. Taigi tas e, reguliavimo skirtumai nėra toks jau didelis dalykas, kaip kartais atrodo. Ponas Andrija. Ačiū pirmininkai labai trumpai. Būtų įdomu, buvo įdomu sužinoti, kad Junktinė karalystė galėtų sudaryti sutarimą su ES dviejopą arba išliktų muitų sąjungoje ar atsirastų laiva priekyba su dviem dešimtinėms valstybėms. Ar įmanomi tie du scenarijai ar ne? Ir taip pat yra detalių, kurios gali padaryti įtaką esamiems susitarimams. Nes jais išstojus ar liks galioti tie laisvos prekybos sustarimai žemės ūkio srityje. Taigi tie du klausimai man rūpi, reiškia, galimas tolesnis e, prekyba ir laisvos prekybos sustarimai. Ponas Dorfman, dėkoju, ponė pirmininkė. Man buvo labai įdomu, norėčiau padėkoti už šią studiją. Užduočiau porą klausimų. Jungtinė karalystė importuoja tokias prekes kaip mėsa, ne, dėl, ne šiaip savo, dėl to, kad jų rinkai to reikia. Ar jūs bandėte at atlikti kažkokius simulacinius modelius ar. E, Ar koks buvo jūsų šaltinis, iš ko jūs darėte išvadas, kokią įtaką jungtinė, jungtinės karalystės priekybai daro, e, jos ekonomikai daro priekybą, pavyzdžiui, su e, JAV, Kanada, Merkosur šalimis, e, nes svarbus yra pasaulio priekybos kontekstas, kontekstas ir dažnai e, europiniai produktai jungtinėje karalystėje yra subsidijuojami e, ir ar ir tai atsižvelgėte. Toliau kitas dalykas, jūs vardinote atskirus sektorius. E, Ir ta nauda, kurią jūs paskaičiavote skiriams sektoriams Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, aš įsivaizduočiau, kad toks produktas kaip viskis, kuris yra svarbus e, eksportuojamas iš, e, e, iš Junktinės karalystės produktas, tai yra ir nežinau, kaip, ar nenukentės E, šitas produktas e, dėl PPO išorės prekybos taisyklių. Man atrodo, kad viski, viskio kaina ES išauks, taigi ir nauda e, jungtiniai karalystiai dėl to nebus tokia didelė. Dėkuoju toliau, ponas Flanagan. Uh, Gana akivaizdu, jeigu reikės vėl grįžti prie PPO taisyklių, tai Airijai bus blogai ir malonu girdėti iš dviejų parlamentarų šiandien išgirsti, kad ES yra solidarumo projektas nes tada mes nieko neturėsime dėl nieko nuogastauti. Tai ponas Barnie tuomet atsižvelgs per darybas, kad Airija patirs didžiausią poveikį. Čia prezidiume sėdintis asmo sakė, kad Britanijai nereikia siekti situacijos, kurie pablogintų viską. Puikiai žinia, reikia abiems pusėms taip elgtis. Aš žinau, kad ES pyksta ant Britanijos, o Britanija pykstant ES. Bet čia nedaugiau negu kad kai tėvai kovotų, kas gaus vaikus po skirybų. Na, daug kalbama apie solidarumą, tačiau nedaug buvo apie tai kalbama, kai graikai bandė atsikratyti tų žmonių, kurie juos privartavo. Tai dabar kalbama apie solidarumą. Jeigu bus solidarumo, tai mums reikia atsižvelgti didelę prasme Britanija turėtų išlikti kažkokioje tai muitų sąjungoje, bet abi pusės turi būti protingos. Kol kas niekas toks nėra, kai kol kas e, kiekviena pusė nori e, gauti, uždirbti daugiau taškų. Reikia suaukti, nes e, užaukti taip bus veiksmingiausia. Ponas Karti. Ačiū pirminkė, pratęsiu tos e, mintis, kurias išsakiau anksčiau, šis pranešimas aiškiai parodo, ką aš sakiau dėl Brexito poveikio airijos ūkininkams. Tai turėtų būti skambutis bet kokiam ūkininkui, kuris mano, kad Brexitas poveikio nepadarys. Didelė spraga šiame pranešime yra tai, kad nėra Šiaurės Airijos konkrečių skaičių, todėl ne, negaliu patvirtinti to, kuo tikiu kad jie praras daugiau toje arijos dalyje negu likusioje šalies dalyje. Taigi sprendimas turi būti toks, kad visa arija šiaurės ir pietų išliktų muitų sąjungoje ir bendroje rinkoje, bet koks kitas sprendimas bus tiesiog nelaimė. Net jeigu kalbėsime apie maisto saugos reglamentų taikymą, sanglaudą, visa arija turi turėti prieigą prie Britų rinkos. Tokių reikia specialių sustarimų. Jeigu Britų vyriausybė nuoširdžiai sako, kad jie nori užtikrinti e, kažkokią nematomą sieną, tai turi užtikrinti, kad Šiaurės Airija liktų Mūtų sąjungoje. Ir jeigu bus nuspręsta, kad Anglija, Škotija ir Velsas taip pat e, joje liktų, tai bus dar geriau. Bet jeigu jie nuspręs, kad jie patys nori išstoti ir plaukėti savo valtyje, tai tegul tarėsi dvišališkų pagrindų. Tai turi pritarti, kad priims Airijos prekes be jokių kliučių. Tai būtų solidarumo ženklas. Ir tikras Britų vyriausybės tekstas, testas, kai jie sako, kad jie nori išsaugoti didžiojo penktadienio sustarimą, nori apsaugoti Arijos salos e, vienėjimas, kuris vyko 20 metų. Jeigu iš tikrųjų nori apsaugoti ekonomiką, ypač žemės ūkio sektoriuje, bet kurie e, Airijos dalyje. Būtent e, taip turi įvykti ir šis komitetas to turi reikalauti. Pane Maginės, prašom. Ačiū, pirmininkė keletas klausimų dėl jūsų svarbiausių rezultatų. Sakote, kad kai kurie ES eksperto sektoriai iš viso žlugs, jūs paminėjote jas. Noriu suprasti, šiandien diskutuojant apie tai, vyksta dėrybos ir komisijoje. Jeigu sustarimo galiausiai nebus, kaip Junktinė karalystė užpildys tą spragą ar parduotuvių lentynas, nes ką mes žinome šiuo metu, maistas be jokių atsilikimų tiekiamas atitinka vartotojams rūpimus standartus. Taigi numatykime scenarių, kuomet visiškai žlunga tas eksportas. Aš negaliu to suvokti. Yra šalių, įskaitant Airiją, kurios patirs didelį poveikį. Jūs aiškiai tai patvirtinate. Tačiau jeigu mūsų jautiena ar čederio sūri e, išstums kažkas iš e, Junktinės karalystės rinkos, tai yra ne vien tik airijos problema, nes tam produktui rinką kažkur reikės rasti. E, jis ras tą rinką likusioje ES dalyje už mažesnę kainą, ko gero arba išorės rinkose. Gal galite daugiau informacijos apie tai pateikti? Nes tai, kas skaito, matome <clears throat> tame žemėlapyje, tai atsiranda ir papildomų problemų. Pavyzdžiui, dauguma žaliavų Airijos saloje yra europietiškos, taigi neskiriame tų karvių, kurios duoda pieną E, į šiaurę nuo sienos ar kitur. Kaip e, Džimas Nikolsonas paliudys, yra ūkininkų, kurių karvės ganosi kitoje sienos pusėje, bet pamelžiamos kitoje pusėje. Taigi, kas atsitinka su kilmės taisyklėmis šiuo atveju? Ir ta mintis, kad sienos iš vis nereikia. Tai būtų mano mintis. Ir mano išvada, kurią kartuoju Junktinės karalystės kolegoms, yra ta, kad Junktinė karalystė turi išlikti Mūtų sąjungoje. Ponas Nikolson. Uh, thank you very much indeed, Chairman. I think anyone who knows anything about this or uh, has looked at this Ačiū. Visi kalb... domėjasi šio klausimu, žino, kad blogiausiu atveju teks gražinti PPO tarifus, tai bus košmaras visiems, visi pralaimės susidomėjęs klausiausi pono Kartai. Jis labai tiesiai teikia pranešimus spaudai, kurie skirti jo tėvinainiams, o nekalbama apie problemą. Jis nori piriagą turėti ir jį suvalgyti. Tačiau tikrovė tikrai yra tokia, kad prekybai reikia ieškoti sprendimo. Neišspręsime problemos, jeigu nekalbėsime apie prekybą. Aš suprantu, kad 80 procentų maisto produktų e, Airijoje nukeliauja Junktinės karalystės rinką. Šiaurės Airija šiuo metu yra Junktinės karalystės dalis ir čia PPO nebus problemos. Aš suprantu, kokia problema yra Airijos Respublikos ūkininkams, nes jie paklius pagal PPO, į PPO taisyklius rytį. Visi mums sako, kad reikia galvoti naujoviškai. Ir visi kalba apie muitų sąjungą ir bendrą rinką. Muitų sąjunga ir bendroji rinka neegzistavo, jie buvo sukurti dėl bendrosios rinkos. Ar neproto ribose būtų, kad jeigu Junktinė karalystė išstoja, nauja muitų sąjunga ir naujas betarifinis laisvos prekybos sustarimas būtų pasirašytas tarp sąjungos ir Junktinės karalystės. Tai išspręstų daugybę problemų. Negalima sakyti, kad muitų sąjungos negalima pakeisti. Aš abejoju. Manau, kad reikia eiti toliau, reikia tam prieštarauti. Reikia būti išradingiams ir ieškoti sprendimo problemai. Būtent tai reikia daryti. Um, uh, thank you, Chair. Um, despite being a rem... Ačiū, pirmininkė. Aš iš tų pasiliekančių, bet aš nežinau, sunku yra surasti tą gerąją pusę visų tų blogybių. Uh, Bet galvojant apie priekybą viduje ES ir kiek kai kurie maisto produktai, kokius atstumus nukeliauja iki pasiekę savo pardavimo vietą, tai pažiūrėkime į 55 paveiksliuką Niderlandai ir Eirijos Respublika. Uh, iš dalies yra, e, paveik, bus paveikti labiausiai todėl, kad geografiškai yra arti Junktinės karalystės. Ir nestebina, aišku, kad tie, tos valstybės, kurios yra arti Junktinės karalystės, daugiau prekiauja su ja nei tos, kurios yra toliau nuo jos. Ir iš Junktinės karalystės pusės. Uh, Jeigu mes priekiausime mažiau su ES ir daugiau su visų likusiu pasauliu, tai teoriškai galbūt mes gausime pigesnius maisto produktus, tačiau um, aišku, kad tie produktai tuomet nukeliaus daug tolesnius atstumus ir poveikis klimatui uh, bus tikrai labai didelis greičiausiai. Uh, Tai jeigu ieškai tų um, blogybių gerosios pusės, na, nežinau, man atrodo, kad tiek Junktinė karalystė, tiek ES turi labiau pagalvoti apie tai, kiek toli turi nukeliauti maisto produktai ir, ir kad iš tikrųjų turime valgyti tai, kas yra vietoje žauginta ir kas yra tuos, tuo metu laiku, kas auga ir dera. Tai um, aš manau, kad iš tikrųjų tai galėtų būti vienas iš tokių aspektų, kas galbūt uh, O, gal kam reikėtų labiau, jeigu būtų daugiau dėmesio skirta, galbūt tai būtų ir teigiamas poveikis, nežiūrint to, kad visa bendra situacija labai sudėtinga. Tai tiek buvo mūsų kalbėtojų, o dabar dešimt minučių abiem prelegentam atsakyti klausimus. So you uh... Dėkoju už klausimus. Visų pirmiausia, bandysiu atsakyti dėl Šiaurės Airijos nes mums ir patiems buvo labai įdomu e, atsižvelgti į šitą specifinę, specifinę Junktinės karalystės regiono situaciją. Problema yra ta, kad iš vienos pusės duomenis, kuriuos mes gavome, yra, nėra labai tikslus, o kitas dalykas, kad e, mes taip pat norėjome atsižvelgti ir į ES pasiliekančias uh, valstybės narės. Ir jūs galite e, pamatyti, kad e, ta literatūra, kurią mes pasteikėme, e, yra susijusi su tuo, kas, e, kas bus Junktinėje karalystėje, kokios pasiekmes. Toliau kitas dažnai užduotas klausimas, ką jungtinė karalystė ir ES daro, kad išvengtų situacijos. E, mūsų išvados šitos neatsispindėjo mūsų studijoje dėl to, kad nebuvo tiesiogiai suformuluotas toksai klausimas. E, mes kalbėjome ne apie PPO, e, bet apskritai apie rezultatus, apie skaičius ir mes pabandėme uh, pažiūrėti, kokia būtų situacija su laisvosios priekybos sutartimi tarp ES ir Junktinės karalystės ir kokį poveikį ji turėtų. Ir tas poveikis jau buvo paminėtas. Daugumai sektorių e, esminis klausimas būtų reglamentavimo skirtumai E, ypač kalbant apie stambius sektorius. Pavyzdžiui, e, galime palyginti e, tuos du scenarius ir, pa, ir pasi, palyginti tą juodąjį stulpelį ir mėlyną stulpelį. Juodasis stulpelis tai reiškia, kad neliks ne, ne reglamentavimo skirtumo, kad bus toks pats reglamentavimas kaip ir Europos Sąjungoje. Bet didžiausia įtaka e, toks, tokia situacija padarytų e, baltai mėsai, pieno produktams, e, nes gali būti, kad kai kurie iš tų produktų net išnyktų iš rinkos. Toliau dėl e, poveikio klimatui. E, tokia situacija yra ta, kad e, kad e, globaliai žvelgiant tas poveikis gal nebūtų toks didelis, e, ar jis nebūtų neigiamas. E, bet čia reiktų labai išsamei studijuoti skaičius prieš darant kažkokias išvadas, bet iš tiesų nėra akivaizdu, kad tai bus, būtų labai blogai aplinkai. Toliau Toliau klausimas dėl to, kur tie produktai bus pardavinėjami, jeigu jie nekeliaus į Junktinės karalystės rinką. Jūs, ponė Maginės, teisi, jie bus pardavinėjami kitoj ES dalyje, bet e, už mažesnę kainą ir, aišku, tai turės įtakos ES vartotojams. Jūs matote šitoje lentelėje, kad yra kai kurie sektoriai, kurie e, patirs naudą iš to. E, pavyzdžiui, e, Vokietijoje, Italijoje ir Lenkijoje vartotojams tai bus e, naudinga. Tos e, mažos kainos bus naudingos, nes, pavyzdžiui, bus per daug mėsos ir kitų produktų. Tačiau, kalbant apie vidurkį, tai, tai šitas poveikis E, nėra toks, koksai būtų poveikis dėl muitų tarifų. Aišku, kitokia situacija yra Airijoje, bet čia atskira situacija. Nežinau, ar kolegė turi ką pridurti. Buvo užduotas klausimas, ar yra laisvosios priekybos sustarimai su likusiomis pasaulio šalimis. Tai yra labai sudėtingas klausimas, tai yra labiau teisinis klausimas nei ekonominis. Tai būtent dėl šios priežasties pagrindinis e, kla... atsakymas būtų toks, kol kas yra didžiulis neiškumas ir mes nežinome, kas atsitiks techninė prasme Kiek aš suprantu, laisvos prekybos susitarimai yra susiję tik tai su tomis prekiamis, e, kurios yra išskirtinė ES kompetencija. Tai reiškia, kad Junktinė karalystė turės iš naujo dėrėtis dėl tų e, susitarimų ir pastelgti savo argumentus. Bet kol kas yra didžiulis neiškumas, kas, kaip bus. E, atlikdami savo tyrimus mes e, išeities taškų pasirinkome tokią situaciją, kad niekas nepasikeis, kad išliks tie patys tarifai, e, ta pati situacija e, su eksportu ir importu kitose šalise. Vienintelis skirtumas e, buvo daromas tarp 27 ES valstybių ir Jungtinės karalystės. Mes neizoliavome kažkokio atskiro poveikio, bet aišku, da, gali atsirasti daug įvairių faktorių. Taigi kol kas toks esminis atsakymas yra, kad neiškumas, neiški situacija. E, taip pat e, yra ir kiti scenarijai Taip pat e, e, kitas dalykas yra kvotos. Tai yra dar vienas neiškus klausimas. E, mes kol kas ne, nesvarstėme tarifų kvotų pasikeitimų, bet aišku, jeigu taip įvyks, tai turės didžiulį poveikį. E, toliau dėl klausimo, kur tos prekės, kurios nebus eksportuojamos Junktinė karalystė, kur jos pateks. E, iš tiesų, kad susidarytumėm, kad turėtumėm kažkokią idėją ar susidarytume įspūdį, e, kas atsitiks iš tiesų ekonomikoje, tai turės pasiekmes priekybai. E, nes dažniausiai eksportuojama į artimiausias šalis arba į didžiasias šalis. Tai reiškia atsiras tam tikra trintis prekyboje. E, jeigu tu esi mano artimas e, kaimynas, tai aš tau e, vešiu prekes, bet jeigu tu esi labai didelė valstybė, nors ir labai toli nuo manęs, tai aš vis tiek tau tieksiu prekes. Tai yra tokia, toks bendras modelis, kad jūs maždaug įsivaizduotumėte, e, kaip tai atrodo. Kur galėtų tie e, produktai, kurie įprastai buvo eksportuojami į Junktinę karalystę, kur jie pakliūtų Europos Sąjungoje. E, Dėkoju. Pani Medinės prašy o po minutį. Just... Pane Maginės dar norėtų pasisakyti. Me... Dėl tiekimo gra... grandinių problemų, galbūt jūsų studijoje yra platesnė informacija, aš tiesiog gal trumpai, jeigu pakomentuotumėt. Are... Uh, tiekimo grandinės e, buvo paliesto šitoje studijoje, bet netiesiogiai E, mes turime tam tikrus duomenis, specifinę duomenų rūšį, kurioje, kur yra kalbama apie duomenis susijusius su e, tiekimo grandinė ir tuo sąryšiu tarp Junktinės karalystės ir ES. Kai mes e, čia simuliavome tą PPO e, prekybos scenarių, iš tiesų tiekimo grandinės tame scenarijoje yra, bet nebūt, jos nebūtinai atsispindi tokiuose modeliuose. Yra kitos studijos, kurios suteikia išsamius duomenius šią temą, e, o mes e, tiesiog kalbėjome apie poveikį vartojimui ir ėmėmės, e, rėmėmės vidurkių. Mes ne ėmėme vidurkį, bet e, nebandėme nagrinėti e, atskirų sektorių. Kol kas e, turint tokius modelius nebuvo įmanoma to padaryti. Dėkoju. Norėčiau padėkoti abiems prelegentams. Dabar pereisime prie trečiosios temos. Čia kalbėsime apie galimus galimas e, pereinamojo laiko tarpio nuostata susijusia su žemės ūkiu tarp, ir taip pat e, santykius tarp ES ir Junktinės karalystės. E, tai yra tarp instituciniai klausimai. Mūsų kalbėtojas bus ponas Alan Matthews, jį jau jūs puikiai pažįstate, jis ne pirmą kartą dalyvauja mūsų Žemės ūkio komiteto posėdėje. Taigi sveikiname. E, Pona Matthews, jūs taip pat turite 20 minučių. Good morning, everybody, and uh, I have. Uh... Labą dieną visiems. Man tenka garbė pristatyti trečią dokumentą šio ryto seminarė. Apgailę stauju, kad tai yra pakankamai ilgas ir nuobodus dokumentas. Iš anksto atsiprašau. Bet, na, vis tik tai ši tema irgi yra svarbi. Aš jums pristatysiu pagrindinę struktūrą ir pagrindinės žinias mūsų dokumento. Nesileisiu tiek daug į detalės. Aišku, jeigu pageidausite, atsakysiu jūsų klausimus. Aišku, visiems yra puikiai pažįstama, ta, ta, tas išeities taškas tai yra Lancaster House pranešimas ir visi pareiškimai um, ministrės pirmininkės tiek bendruomenių rūmose, tiek Florencijoje. Uh, dėl bendros rinkos, Junktinės karalystės pasiraukimo iš bendros rinkos, iš muitų sąjungos ir, tai, ir, ir, ir siekia sudaryti tikrai drąsų, ambicingą priekybinį sutarimą su um, Europos sąjunga. Ir, ir aišku, pagrindinės linijos jos yra pristatytos, mm, tai visi jūs žinote. Iš Europos sąjungos yra, aišku, gairės suderintos Europos vadovų taryboje. Ir pagrindiniai mm, klausimai taip pat yra, kas, kas iškelti, taip pat ir yra Europos parlamento rezoliucijos. Esmė yra tokia, kad ne valstybė narė, kuri neturi tokių pačių prievalių kaip ES valstybės narės, negali tikėtis e, turėti tokių teisių, kokias turi narės. Na ir aišku, eina kalba apie dėrybų e, visą procesą iki pabaigos. Uh, Ir atsižvelgėme, aišku, ir į praeito mėnesio vadovų susitikimą, kur pasakyta, kad nepakankamai pažangos padaryta. Pirmame dėrybų etape dėl trijų klausimų, aišku, pilietybės, piliečių teisų. Finansinio susitarimo ir klausimų susijusius su Airijos siena. Tačiau signalas toks siunčiamas, kad. Mm, tai e, ties dėrybininkai turi pradėti vidaus pokalbius dėl susitarimo su Junktinė karalystė, dėl priekybos, aišku, santykių ir dėl pernio laikotarpio aspektų. Tai toks būtų kontekstas. Ką aš bandžiau studijoje padaryti, tai iš esmės pažiūrėti į tris pagrindinius klausimus. Visų pirma, Pabandyti išsiaiškinti, kiek galima detaliau, kokie būtų priekybiniai uh, Mm, Britų pozicijos padariniai ir kokiais būdais ateities priekybos santykiuose būtų galima sušvelninti poveikį, būtent nu, akcentuoju tą žodį sušvelninti, nes tikrai nebus tokių pačių priekybos santykių tarp Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos, kuomet e, Junktinė karalystė nebebus Europos Sąjungos. Neįmanoma, aišku, e, atkartoti tokių santykių, kokie dabar yra. Bet tai aišku, galima bandyti padarinius švelninti kiek įmanoma ir aš svartau įvairias alternatyvas. Na ir jeigu e, pasieksime susitarimo 50 straipsnio dėrybose dėl pasitraukimo sąlygų, jeigu tas pasitraukimas bus tvarkingas, tai aišku vis tiek išlieka didžiulis nerimas, kad mes tiesiog būsime nepasirengę 2000. 19 kovą įgyveninti tą susitarimą. Tai iš abiejų pusių, aišku, yra tokie ketinimai, kad turėtų būti tam tikri perinimo laikotarpio um, susitarimai, tai tai vadina adaptacija, kad, kad kažkiek tai uh, tas perėjimas būtų sušvelnintas ir aš aptarsiu šiek tiek ir praktinius to aspektus. Na ir trečioji dalis iš esmės būtų prielaida, kad mes iš tikrųjų tiek toje situacijoje, kur būtų tvarkingas jungtinės karalystės pasitraukimas, bet aišku, ypač tuo atveju, jeigu tas pasitraukimas būtų netvarkingas, jeigu būtų nesuderintos visos taisyklės, jeigu dar vis tik tai išliktų tam tikrą galimybę suderinti, kaip ankstesni. E, e, ankstesni dviejų studijų prelegentai sakė, aišku, bus padarinių konkrečiai ūkininkams, ypač tam tikrų valstybių ūkininkams ypatingai. Ir aš e, svarstau įvairius variantus, ką ES galėtų padaryti, kad apsaugotų savo ūkininkus nuo galimų nuostolių. Tai štai tokius uh, klausimus e, su jumis tenksiu dabar aptarti, taigi pažiūrėsime dabar priekybos padarinius. Jeigu pasitraukimas vyktų nepalankiamis sąlygomis, kaip kad buvo kalbama ankstes, tik ką pristatytoje studijoje, tai čia toks esminis mm, elementas būtų būtent e, tarifų poveikis 27 e, valstybėms narėms ir Junktinė karalystėje, kalbant apie importą iš Junktinės karalystės, mes žinome tarifus, kur, su kuriais susidurtų Junktinės karalystės eksportuotojai, kadangi yra mūsų bendras išorės tarifas taikomas, mes žinome tam tikroms prekiams, tas tarifas gali būti pakankamai aukštas. O dabar dėl ES eksportuotojų Junktinė karalystė dar nėra aišku, koks taikyti priimtinas tarifas galėtų būti, kuomet Junktinė karalystė taptų trečiaja šalimi. Mm, Junktinė karalystė teigia, kad ji norėtų atkartoti PPO e, lygį. Tai yra maksimalius tarifus, ry, jau ribą tarifų. Tai aišku, kuomet jį autonomiškai galės valdyti savo priekybos um, politiką, aišku, jį turės galimybę gal sumažinti tos tarifus, bet mes girdėjome tam tikrų balsų, ne tiek iš vyriausybės, kiek iš už vyriausybės ribų, kad, na, Junktinė karalystė galbūt turėtų mažinti mm, tuos tarifus vienašališkai Europos atžvilgių. Taigi kol kas mes nežinome, koks bus realus taikomas tarifų lygis Bet tokia pagrista prielaida būtų, kaip ar ankstesnėje studijoje buvo pasakyta, kad taikomi tarifai bent pirmojų laik, pradinių laikotarpių bus um, tokie, kokius ES taiko trečioms šalims, taigi labiau aukšti tarifai priekybai. Na ir toliau galbūt ne tiek priekybos tai nuostoliai kaina, bet tai būtų labiau referencinių priekybos santykių praradimas, tai yra maisto kainos Junktinė karalystė įtakos tai, kad Junktinė karalystė taikys tą patį tarifą importam iš trečių šalių, kaip kad mes dabar tai darome visur Europos Sąjungoje. Taigi, kuomet es eksportuotojai pardavinėja šioje žinkoje turi galimybę pardavinėti preferencinę kainą mažesnė pasaulinė rinkoje dabar, bet ateitie tos galimybės nebus. Dviem būdais gali būti prarasta tokia preferencinė situacija. Vienas dalykas, aišku, jeigu Junktinė karalystė nuspręstų sumažinti savo taikomų tarifų normą iki nulio, e, tai yra na, jeigu nebūtų sutarimo tiesiogiai dėl tarifų tarp, e, prekiaujant tarp 27 narių ir Junktinės karalystės, mes išvengtumėm tarifinių barjerų, bet Junktinė karalystė vis tiek gali išlikti mažiau patrauklią rinką, jeigu vienašališkai sumažintų tarifus labiau nei dabar yra. Tokiu būdu patrauklumas rinkos sumažėtų. Kitas dalykas, kitas variantas būtų, kuomet mes susidurtumėm su tarifais eksportuojant Junktinę karalystę. Jeigu Brexitas įvyktų nepalankę situaciją, Junktinė karalystė iš, jeigu išlaikytų aukštą taikomų tarifų normą, bet sudarytų visą eilę susitarimų su rimtais konkurentais - Australija, Kanada, Merkosur valstybėmis ir panašiai kad jų kainos eh, Junktinė karalystėje nukristų ir tuomet mes susidurtumėm su dviguba situacija - tiek aukštais tarifais eksportuojant Junktinė karalystė, tiek su situacija, kur kitų konkurentų kainos Junktinės karalystės rinkoje būtų mažesnės, nes jiems būtų taikomi mažesni tarifai. Aišku, prieš dešimt metų galbūt būtų buvusi kitokia situacija dėl to, kad e, žemės ūkio politika sėkmingai um, vystėsi ir kad kainos pasaulinėse rinkose buvo kitokios. Tačiau bet kokiu atveju mm, tai bus didžiulis poveikis tiek Junktinės karalystės vartotojams, tiek eksportuotojams iš ES. Dabar toliau um, išmūtinimo kaina gali būti didelė. Aišku, ją galima mažinti per mūtinius susitarimus įvairiais būdais, tačiau net jeigu sienos būtų tokios, kur um, praktiškai nebūtų jokių mūtinės um, problemų, formalumų, sakykime, kaip tarp Prancūzijos, Šveicarijos ar Švedijos su tomis ir panašiai, tai vis tiek švedės ir Norvegijos ir panašiai, vis tiek išlieka tam tikri tokie momentai kaip tapatybės patikrinimas, patikrinimas ar prekės sunkvežimė atitinka um, aprašą ir, ir taip toliau. Ar pavyzdžiui, uh, prekės, kurios yra ketvirtame apraše, sakykime, ypač reikalingas mm, reikalavimų atitikimo tikrinimas, e, negyvulinės kilmės, pavyzdžiui, produkcija, sakykime, iš ankstinio sertifikavimo nereikia, norint įvežti. Uh, Mm, per paskirtus taškus, tačiau jeigu eina kalba apie gyvulinės kilmės produkciją, ES laikosi labai griežtų taisyklių. Čia visų pirma gali įvežti produkciją tik tai per tam tikrus mūtinės patikrinimo punktus, tai yra taip vadinamos e, ir, ir sandėliavimo, kurie turi ir, ir, ir sandėliavimo pajėgumus, ir laboratorinius pajėgumus, kad galėtų patikrinti gyvulinės kilmės produkciją, tai yra mėsos, pieno produkcija, aišku, yra nustatyta oficialiuose teisės aktuose, kiek dažnai turi būti atliekami tokie patikrinimai. Pavyzdžiui, mėsos atveju 20 procentų turi būti tikrinama pieno, žuvies sektoriuose 15 procentų paukštienos. Tai fiziškai sunkvežimis turi būti atidaromas, turi būti atliekami patikrinimai. Uh, Tai aišku, turi būti susitarimas dėl reguliavimo, bendradarbiavimo ir aišku, vėlavimai gali būti labai rimti transportui, ypač kai gabenami gyvulininkystės produk, kilmės produktai, pieno produktai, aišku, tai turės didžiulį poveikį. Dar vienas papildomas toks momentas, kuris gal ne visuomet yra įvertinamas, tai yra ta galimybė, kad e, kelių transporto pervežimo kaina išauks. Dabar ES važinėjančios gabenimo kompanijos taiko bendrijos licencijas. Tai aišku, kad darbuotojas, e, vairuotojas, vairuojantis sunkvežimį gali keliauti be jokių kliūčių, bet tačiau jeigu Junktinė karalystė pasitraukė ir nėra tarptautinio transporto susitarimo, tai situacija būtų tokia, kuri taikoma, pavyzdžiui, turkų vežėjams, kurie nori atvežti priekes iš Turkijos Europos Sąjungą, kur iš esmės yra dvišalių nacionalinių kvotų principas taikomas. Tai reiškia, kad su kiekviena valstybė narė jie turi dėrėtis dėl teisės mm, įvežti tam tikrą siuntų skaičių per metus. Ir jeigu tai būtų, tai aišku, tai reikštų labai e, didelę dar naštą, daug, daug išauktų darbo būtent šioje srityje po breksto. Toliau Airijos siena. Uh, E, tokia rimta problema, kadangi Airija bus tokia valstybė, kuriai breksitas padarys didžiausią poveikį. Čia yra du klausimai. Visų pirma, tai yra priekyba per sieną pačioje Airijos saloje tarp šiaurės ir pietų. Čia tikrai judėjimas yra labai didelis, ypač gyvų gyvulių yra pervežima didžiuliai, pavyzdžiui, keulės ar avės yra vežamos skerdimui iš šiaurės į pietus, pieno produkcijos daug gabenama iš šiaurės į pietus. Tai aišku, kila klausimas, kas gali būti, pavyzdžiui, visų e, teisinių reikalavimų, taisyklių, kurios taikomas tokiai produkcijai srityje, čia yra labai rimtas klausimas, kaip reikės visą tai suderinti su įsipareigojimas tiek iš Junktinės karalystės, tiek iš ES pusės, kad nebus atkurta mm, tikra fizinė siena su visa infrastruktūra, mm, pilnai uždarančia, kontroliuojančia viską. Mm, taip pat dar yra kitas klausimas. Tai yra produkcija keliaujant iš Airijos Respublikos į kitas teritorijas pigiausių, greičiausių kelių, tai yra taip vadinamų sausumos tiltų. Uh, Ir aš tą studijai paminėjau, kad iš Dublino į Zebriūgę maždaug kelionė yra 10 valandų Airijos jūra, o jeigu iš Doverio į Kalė, yra, jeigu yra vykstama, bet jeigu reikėtų vykti uh, iš pietų Airijos kroviniui tiesiai į, mm, piet, į, į, į Prancūzijos teritoriją, kad pasiektų jis jūrą, ne per e, sausumą, tai tuo met laiko užtruktų trigubai daugiau. Bet aišku, problema pasirinkant tą pigesnį kelią būtų ta, kad tranzitas būtų per ne ES valstybę. Aišku, galima galvoti apie tranzitą su plombuotais sunkvežimiais, gabenant kur siuntas tokiu būdu, bet <laughs> aišku, tai nėra lengva. Ir taksud generalinis direktoratas, tai yra mokesčių ir muitinių direktoratas, yra parengęs bent 600 puslapių dokumentą dėl to, kaip visa ta <laughs> tranzito konvencija galėtų veikti. O, tai yra E, tikrai papildomos išlaidos. Aišku, kaip jau sakiau, yra įvairių būdų, kaip išvengti tų papildomų išlaidų. Aš čia šioje skaidrėje bandžiau apibendrinti įvairius variantus. Taigi gali būti mūtinių susitarimas, ko labai norėtųsi kaip po tokio, nes tuomet tikrai palengvėtų priekyba ir elektroninė dokumentacija būtų mm, ir operatoriai galėtų iš anksto gauti leidimus, patikimi galėtų veikti, bet aišku, tai ne visiškai panaikintų mūtinių patikrinimų poreikį, vis tiek galėtų būti patikrinimai, net, netgi ir prie tokių sienų, kurios tikrai labai sklandžiai veikia, kaip e, Vokietija, Šveicarija, sakykime, ar Amerika, Kana, e, JAV, Kanada, vis tiek yra patikrinimai vykdomai. Bet, aišku, jeigu būtų išvengta tarifų e, įvedimo vėl įvairioms prekiams, uh, tai būtų variantas, bet aišku vis tiek iškyla dar tokie reikalavimai, kaip sakykime, dėl e, kilmės taisyklių laikymosi ir, ir panašiai. Ir jeigu pažiūrėtumėm laisvos prekybos sutarimus, kuriuos ES yra pasirašysi, pavyzdžiui, kaip neseniai pasirašyta sutartis su Kanada, uh, sustarimas gal šimto puslapio, o po to dar su taisyklės dėl kilmės, taisyk, kilmės viso nustatymo yra dar bent 900 puslapių. Taigi viskas yra pakankamai sudėtinga, norint nustatyti, iš kokios šalies konkrečiai yra tos prekės kilmė visa. Toliau, aišku, gali būti taikomas sustarimas plus kad būtų galima susitarti su Junktinė karalystė, kas būtų daroma po jos pastraukimo. Čia būtų tam tikrų žingsnių ar lygių e, reguliavimo bendradarbiavime. Aišku, pirmas toks akivaizdus. Ir e, tyti susidarbėjome apie tai kalbėjome. Tai būtų keitimasis informacija tarp e, reguliavimo struktūrų, tarp institucijų, kad, pavyzdžiui, jeigu yra ketinama peržiūrėti kažkokias taisyklės būtų tariamasi su, ar informuojama kitos valstybės mm, valdžia atitinkamai ir, ir laukiant tų pozicijos tuo klausimu, informacijos keitimasis, aišku, minimalių lygmenių, bet toliau galėtų būti tarpusavio pripažinim, abipusis pripažinimas, ne, ne, ne taip kaip e, bendroje rinkoje, bet mes pripažintumėm trečios šalies sertifikuojančios institucijos įgaliojimus sertifikuoti tuos produktus, kurie yra eksportuojami, kad jie kaip atitinkančius ES reikalavimus. E, tai mes darome, pavyzdžiui, su gyvulininkystės produkcija, sakykime, kur, kur atitinkama maisto veterinarijos tarnyba vyksta, sakykime, į Braziliją, panašiai, ir mm, su, su, suderina su tos valstybės sertifikavimo tarnyba, kad jį sertifikuos ir kad jo sertifikatai bus pripažįstami pas mus. Aišku, tai palengvins priekybą, tačiau e, tai nereikš, kad e, taisyklės bus vienodos Aišku, e, produkcija bus sertifikuota, kad atitinka mūsų reikalavimus, bet tai nereiškia, kad mm, tokie patys reikalavimai Brazilijai būtų taikomi e, pas jos parduodamai produkcijai. Toliau dar kitas lygis ir galiausiai harmonizavimas, kur um, abi pusės susitartų, kad teisės aktai būtų absoliučiai vienodi. Pavyzdžiui, turime su Ukraina um, susitarimą dėl visapusiško bendradarbiavimo. Čia pagal PPO yra numatyti tokie įgaliojimai, sanitariniai, fitosanitariniai susitarimai, taip vadinami. Čia iš esmės dvi valstybės susitarė, kad teisės aktai bei jų įgyvendinimo būdas uh, daromi taip, kad būtų užtikrintas maisto saugumas tokio pat lygio, koks yra kitoje valstybėje, net jeigu procedūros kažkiek skiriasi. Taigi labai svarbu yra pasakyti, kad yra sutarta tik tai dėl e, e, reguliavimo rezultato ekvivalentiškumo e, Europos pačios taisyklės ir procesai suvienodinti tik tai Europos ekonominės erdvės valstybėse. Uh, tiesa ir su Nuoja Zelandija dėl e, gyvulinės kilmės produktų. 2015 metais buvo pripažinta, kad labai platus spektras gyvulinės kilmės produktų iš tikrųjų gali patekti tokią kategoriją, kadangi um, Nuosios Zelandijos reikalavimai yra tokie kaip ir mūsų, bet vis tiek dar yra taikoma sienos kontrolė Aišku, netokia didelė yra reguliavimo patikra kaip kitų valstybių atveju, bet vis tiek. Tai tiek, pirmininkė, dabar aš gal pereičiau prie kitos dalies. Dėl perinamojo laikotarpio irgi čia studijoje aptartasis klausimas, tai yra, kad muitinės ir sveikatos priežos tarnybos nėra pasirengusios tiems klausimams, bet to yra labai daug smulkaus verslo kuris dal... pirmą kartą turėtų perėti iš muitinimo procedūros ir ypač uostų teritorijos, jeigu įvyktų Brexit 2019 metais, turėtų būti labai išplėstos. Aš dabar tris to, variantus labai trumpai. Pirmas variantas - Junktinė karalystė liktų ES dalimi, dera, kol mes dar susi, iki mes susidarėsime dėl ateities uh, susitarimo ir tai būtų padaroma arba susitarimo aptariant dėl pasitraukimo sutarimo iki 19 metų kovo, nustatant pasitraukimo datą, kuri būtų vėlesniam laikotarpiu numatyta. Aišku, Tai reikštų ir Junktiniai karalystėje problemas, kad reiškia vyriausybė nesugeba e, e, susitarti, bet ir Europos Sąjungoje irgi e, tai būtų problema, kadangi 19 metais turi vykti Europos parlamento rinkimai ir paskui bus derinama DFP. Kita alternatyva su panašiu rezultatu būtų, kad Europos vadovų taryba Junktinė karalystė vieningai susitartų pratesti dėrybų laikotarpį Tai reiškia, abiejais atvejais priekyba išliktų tokia, kokia yra, kadangi tiesiog Junktinė karalystė išliktų ES narė. Trečias variantas, alternatyva tokia būtų, kad Junktinė karalystė vis tik tai išstoja iš ES kovą ir vis tik tai mes surandame kažkokią alternatyvą tam ES teisynui. Uh, tuo perinamojo laikotarpiu. Kaip čia reikėtų tai padaryti, nežinau, čia jau teisininkai kažką turėtų pasakyti. Kai kas sako, kad Didžioji Britanija galėtų įstoti į Europos ekonominę erdvę, bet dėl to irgi yra problemų. Ai, nes reikėtų ne vien tik tai Europos ekonominė erdvė, o tai reikėtų dar ir muitinių sąjungos narystės, reik... bent jau laikinos muitų sąjungos reikėtų. Uh, bet to Europos ekonominė erdvė ne visiškai apima dvišalę priekybą žemės ūkės rytyje. Tai, žodžiu, būtų problemų su šia alternatyva. Ir tiesiog pagrindinis klausimas yra, ar įmanoma būtų prie jau ir dabar sudėtingo dėrybinio proceso dėl pasitraukimo starties ir dėl ateities santykių per būsimo pusantrų metų dar pridurti dar vienas dėrybas dėl dar kažkokio papildomo susitarimo, papildomo režimo tokio, kuris būtų taikomas laikinai. Tai manau, kas šiam komitetui yra itin aktualu, tai yra ar mes sugebėsime užtikrinti laisvą priekybą su Junktinė karalystė žemės ūkio ir maisto produktais prinamuoju laikotarpiu, ar Junktinė karalystė turės uh, tuo tikslu likti bendro žemės ūkio politikos e, nare? Ar galima numatyti kažkokį tokį variantą, kad Junktinė karalystė turėtų savo nepriklausomą mm, e, žemės ūkio politiką po 19 metų? Tai dabar trumpai. Jeigu vis tik tai įvyktų blogiausias e, atvejis, Tai manau, kad tikrai būtų labai blogai visiems ūkininkams, nes mm, eksportas keliantis Junktinėje karalystė būtų nukreiptas į Europos Sąjungą, atgręžtas čia, taigi kainos sumažėtų greičiausiai. Ir dar mano studija yra pora skyrių, kur kalbama apie priemonės, kurios būtų galima pritaikyti ūkininkų pajamoms apsaugoti trumpalaikio laikotarpio, dėl to, kad Europos Sąjunga turi tikrai daug patirties sukaupusi su krizės valdymu žemės ūkio sektorija e, per šios pasarosius 2-3 metus po Rusijos embargo, taip pat dėl pieno krizės. Tai iš esmės čia nieko naujo. Iš, tiesiog būtų naudojamas tos priemonės, kurios numa, jau buvo panaudotos ir tiesiog būtų galima naudoti uh, šiame scenariuje, kuomet Junktinė karalystė išstoja. Tai būtų ne laikinas, ne cikliškas pasikeitimas, tai būtų struktūrinis dar pasikeitimas ir mes toks variantas, kuomet reikėtų ūkininkams prisiderinti prie pasikeitimų, tai visiškai struktūrinis struktūriškai kitokioje situacijoje. Tai reiktų galvoti apie struktūrinę visą pagalbą, visą skatinimo politiką, gerinimą prieigos prie trečiųjų valstybių rinkų ir panašiai. Ačiū pirmininkė. Ačiū, tikėjausi, kad jūs sutrumpinęs nedėlą pasisakymą, bet jūs jį prailginote. Na, dabar pirmasis, pane, panas De Castro. Profesorius užduos klausimą profesoriui. No, no, più che altro un ringraziamento all'amico Alan Matthew e con lui un ringraziamento. Norėčiau padėkoti mūsų bičiuliui, e, bet taip pat norėčiau padėkoti ir kitiems ekspertams, kurie pristatė tikrai įdomias studijas. Kuo labiau bėga laikas, kuo daugiau informacijos gauname apie galimus breksito rezultatus, tuo labiau suvokiame, uh, kokia tai yra trage, tragedija. Tragedija bus ir Jungtinės karalystės piliečiams, bet taip pat ir daugumai ES piliečių ir mūsų žemės e, ūkio bendrovių e, ar maisto produktus gaminančių įmonių. Visą tai apibendrin, apibendrinus galima pasakyti, Jungtinė karalystė e, Junktinės karalystės dalis ES eksporte yra 7 procentai, o ES 46 procentus savo prekių eksportuoja Junktinė karalystė. Tokie yra skaičiai. Ir aišku, kad nepriklausomai nuo politinės valios pasiekmių bus. Pagrindiniai klausimai buvo politinio pobūdžio. E, tai galbūt ne tie klausimai, kurias reiktų užduoti mūsų techniniam ekspertams, bet iš tiesų tos, tas poveikis e, bus e, susijęs taip pat ir su tomis sustarim, susi, sutartimis, kurias Junktinė karalystė pasirašys su trečiosiomis šalimis. Ar nebus taip, kad e, e reikės visas tarptautinės sutartis iš naujo išsi, išsiderėti? E, nes e, ir Čia bus svarbus tokie aspektai kaip gyvūnų apsauga, e, moksliniai tyrimai ir taip toliau. E, tai yra sektoriai, kurie yra reglamentuojami ES teisės aktų. O dabar norėčiau užduoti provokuojantį klausimą, ar jungtinė karalystė ateityje galėtų tapti tokia vieta, kur būtų parduodami produktai, kuriuos sunku įvežti į ES dėl to, kad jie netitinka ES standartų. Nes dažnai, kai deramės dėl laisvų, laisvos prekybos sustarimų, kaip tik ir kalbame būtent apie tą aukštą produktų kokybę, apie reikalavimus jai. Uh, Aglera dvi minutės. No había pedido. Ne paprašiau žodžio, bet tema tikrai labai įdomi. Ir dėl to, kad trūksta laiko, tai klausiu, ar kas nors kitas norėtų gal užduoti klausimą. Agnių. Kągi, ponas Agnių. Labai ačiū už labai gerų pasisakymą. Daug buvo apmastyta rengiant į keturi trumpi dalykai. Jūs pastebėjote, kad Junktinė karalystė siūlo du modelius prekybai suderinta ir partnerystės. Su Varasner partnerystės atrodo, kad Junginė karalystė nežino, kaip elgtis partnerystę. Na, partnerystė egzistuoja su Meno sala jau. Dar vienas dalykas, kuris nebuvo aptartas šiandien, Junktinė karalystė dabar rinks importo mokesčius iš trečiųjų šalių. Bet finansinis poveikis nebuvo aptartas. Galbūt galėtumėte pakomentuoti. Žinoma, šiuo metu tie pinigai atitenka Europos Sąjungai. Labai gerai buvo kalbėta apie muitų, išmūtinimo klausimus. Prieš penkerius metus, kai norėjau pervažiuoti per Temzę, turėjau e, sustoti prie barjero, o dabar kamera tiesiog nufotografuoja mane ir atsiunčia sąskaitą. Galima naudoti tokią technologiją, kad prekės ir toliau sklandžiai judėtų. Ir pagaliau logiška kalbėti apie pereimo laikotarpį, jeigu žinai, kas galiausiai po to atsitiks. Kita vertus, juos galima panaudoti siekiant išplėsti, išprailginti Britų narystę. Viena iš tokių frazių, ką atsimenu tėvą sakant, e, e, stvirtai nėra nieko amžinesnė negu laikina priemonė. Ponas Andrėjo, reikia būti budriems dėl tų ilgų perinamųjų laikotarpių. Ačiū Jums už Jūsų uh, svarbius paaiškinimus. Mums reikia galvoti apie BŽP reformas, bet taip pat apie daugiametę finansinę programą. Kaip e, visą tai įtraukti į šios klausimus, tos visus dalykus, kuriuos jūs išdėstėte. Daugiametės finansinės programos ir BŽUP klausimai susijęs su grafikais, su laikinumu. kiek visą tai truks, ar 2, 5, ar 10 metų. Kalbant apie BŽP, reikia galvoti ir apie ilgesnius laikotarpius, 10 metų turbūt. Apie Brexitą negalima gal kalbėti izoliuotai. Jeigu Renksime programas labai trumpam laikui. Tai reikia iš anksto numatyti ir breksito įtraukti, breksito klausimus į tuos apmąstymus. Um, again, Dar kartą noriu padėkoti ponui Metijus už puikų pasisakymą. Jeigu jis būtų kalbėjęs valandą, aš būčiau klausęsis vis tiek. Dėl to, kur mūsų sūris nukeliais, jeigu negalėsime pakliūti į Britų rinką. Kaip žmogus, kuris e, turi džiulę aistrą čia dar e, sūriui, galiu pasakyti, kad Bruselėje aš ilgai bandžiau ieškoti to sūrio e, ir sunku jį rasti dėl to, kad jo mažai čia valgoma, Prancūzijoje čia dario mažai valgome, kur mes padėsime savo čedarą sūrį. Ar pradėsime gaminti brį, ar ką? Dar vienas dalykas, įdomi jūs nuomonė apie tai. Gal ir negalėsite jos išsakyti, nes čia per daug politinis aspektas. Kaip buvo sakyta, mes remiamės solidarumu. Ir noriu padėkoti Junktinės karalystės airijos nariams, kad jie atvyko čia bet akivaizdu, kad žmonių šioje salėje bus mažiau, jeigu mūsų nebūtų. Šis reikalas atrodo rūpi mums labiau negu kitiems, tai kurgi kitų šalių solidarumas. Pastebėtina tai, kad, kad šiame komitete vienas svarbiausių pos, posėdžių apie Brexitą, bet nieko nėra nei iš Niderlandų, nei iš kitų šalių. Tai kokios pagalbos mes susilauksime, jeigu dabar tų žmonių čia nėra kad jie galėtų paaiškinti visus problemas savo vyriausybėms. Tai kurgi tas solidarumas? Ačiū žmonėms, kurie atėjo. Aš tų žmonių nekritikuoju. Taigi, kur tie žmonės, su kuriais būtų galima kalbėtis čia? You, one... Ačiū pirmininkė. Vienas klausimas, profesoriu Matthews. Minėjote struktūrinius pokyčius. Kaip manote, kokie bus struktūriniai pokyčiai Europos žemės ūkėje dėl breksito? Pane Kadambach. Ja, Norėčiau nuoširdžiai padėkoti galbūt pritarsiu tam, ką pasakė kolega Flanagan. Gal ne viską girdėjau, bet norėčiau paklausti, ar bus šitos, e, šitie tyrimai, šitos studijos pristatytos ir biudžeto komitete, nes tai, ką šiandien aptarėme, yra labai svarbus aspektai ir ta medžiaga yra labai svarbi ir todėl būtų labai e, gerai, kad kolegos, kurie dirba biudžeto komitete, taip pat gautų šitą medžiagą. Tak, pan przewodniczący komisji budżetowej jest zastępcą. Taip, e, kom, biudžeto komiteto pirmininkas ir mūsų pakaitinis narys komitete ir labai domisi žemės ūkio klausimais. Galėsime su juo pasidalyti šią informaciją. Pone profesoriau, šešios minutės. Na, bet manau, kad e, mūsų puikus vertėjai dar galės penkias minutės papildomai galbūt padėti. Manau, kad galiu trumpiau dabar pasisakyti negu iš pradžių. Man atrodo, turiu pakalbėti apie keturis klausimus. Ponas De Castro klausė, ar e, Junktinė karalystė negali būti kažkokia toje užpakalinės duris pagal laisvos prekybos sustarimus. Ne, daug kas priklauso nuo konteksto, jeigu Junktinė karalystė liktų per perinamą laikotarpį galbūt Muitų sąjungos nare ir sutart, sutiktų įgyvendinti ES teisyną, tuomet nerimauti nėra ko. Žinoma, jeigu bus nueita toliau, tai vienas dalykas susijęs su maistu yra tai, ką mes padarėme Europoje, įgyvendiname labai griežtas atsakomumo sistemas ir žinome, kad maisto inspektoriai netikrina tik tai siuntų, kurios kerta sieną, bet žiūri ir perdirbimo vietą, mažminės prekybos vietą. Ir jeigu JAV viščiukai, pavyzdžiui, importuojami būtų į Junktinę karalystę per laisvos prekybos sustarimą ir nebūtų fizinės sienos Airijos saloje, ar tie JAV viščiukai būtų pradėti pardavinėti ne tik Airijoje, bet ir kitose Europos šalise. Tiesiog e, iš dalies taip susijęs su mūsų atsakomumo sistemos patikimumu. Panas Agnijų kalbėjo apie kelis dalykus, tačiau vienas dalykas yra, į kurį reikėtų atsakyti. Tas puikus tyrimas, kuris buvo pateiktas dėl biudžetinių pasiekmių atsižvelgia į tą tarifų pajamų efektą. Taigi tos pajamos gaunamos Junktinėje karalystėje dėl muitų surinkimo nebūtų e, per, pervedamos ES biudžetą, bet tos e, sumas turbūt atsižvelgiama tuomėse pristatyčiose skaičiuose. Ponas Andrijo uždavė labai įdomų klausimą dėl ryšio tarp perinamą laikotarpio ir darybų dėl BŽLP ir daugiametės finansinės programos. Jau matome, kad grafikas daugiametės finansinės programos pasistumėjo. Komisijos pasiūlymas jau ne šiemet bus pateiktas, o galbūt kitų metų gegužė. Ir pažiūrėsime, kokia, kokia bus situacija dėrybose, ar bus daugiau aiškumo dėl finansinių klausimų. Galbūt tuomet galėtų įvykti esminė diskusija, bet daug šalių turbūt nenorės pradėti diskusijų, jeigu bus neaišku, kokia situacija yra su Junktinė karalystė. Taigi aš sutinku su jumis, kad situacija yra labai neaiškiai. Ponas Flanaganas klausė apie čederio sūrį. Potencialiai tai galėtų būti e, problema Arijos pienininkams dėl to, kad tas sūris nėra žeminiai plačiai vartojamas. Vienas klausimas, kurį keliu savo tyrimė, yra tai, apie ką galėtumėte pagalvoti. Laikraščiai rašo apie bendrą požiūrį, bendrą poziciją ES ir Junktinės karalystės PPO e, rėmose dėl kvotų. Ir Tiesiog pasidalyti trečiųjų šalių kvotas neleidžia e, atspindėti e, vidaus ES viduje vykstančių srautų. Pavyzdžiui, čederio eksporto į Junktinę karalystę ar kitų. Aišku, nebūtina kalbėti apie blogiausią scenarijų. Jeigu būtų pasirašytas laisvos prekybos sustarimas, tai būtų galima ir toliau eksportuoti tą čedarį į Junktinę karalystę, galbūt papildomų išlaidų būtų, bet tarifų nebūtų. Bet jeigu bus tarifai taikomi, tai mūsų pozicija pagal PPO grafiką tampa e, svarbus dalykas. Ir ponia Maginės dėl struktūrinių pokyčių. Čia yra du komponentai. Turbūt svarbiausias yra struktūriniai pokyčiai rinkose, nes žinoma, Airijos eksportuotojai susidūrė su papildomais barjerais eksportuojant į Junktinę karalystę, turėtų gauti paramos nukreipiant savo eksportą į ES kitas šalis ar į išorę. Žinau, kad Airijos vyriausybė numatė biudžete papildomą finansavimą žemės ūkio produktų rinkodarai. Taigi rinkos. Aišku, būtų struktūrinių pokyčių ir gamyboje, nes jeigu jautiena nukentėtų labiausiai, turbūt atsirastų tam tikrų korekcijų ūkio lygmenių. Žinoma, tam reikėtų paramos taip pat. Labai ačiū, ponia profesoriau. sutilpama į turėtą laiką. Dėkoju visiems svečiams, ekspertams už įdomius pasisakymus. Manau, kad dabar ramiai galėsime įsigilinti į šių tyrimų pristatymus, šios tyrimus. Tačiau manau, kad tai yra šių diskusijų tik pradžia, dar turėsime prie jų grįžti, nes yra daug neatsakytų klausimų. E, aš manau, kad neturėtų būti skirybos, o tik tai kitokia bendradarbiavimo forma abiejų pusių naudai ir interesų vardan. Aš manau, kad visi turėsime E, kaip būna per darybas, e, ieškoti konsensuso, pripažinti vieni kitų požiūrį, pripažinti vieni kitų lūkesčius, vieni kitų interesus. Nereikia, kad kažkas pralaimėtų, o kažkas laimėtų. Reikia, kad būtų viskas teisingai abiems pusėms. manau, kad e, teks eiti tokiu keliu. Dar kartą visiems dėkoju. Susitiksime 13 lapkričio Strasbūre, 19.22.30, po to 22 lapkričio. Iš ryto ir po pietų ir 26 lapkričio po pietų Ir dar vėl 19 valandą taip pat atvyks pas mus komisijos narys Hogan ir pristatys komisijos komunikatą. Taigi, baigsime darbą, toks darbas lapkričio mėnesį, bet gruodžio mėnesį taip pat turėsime dar posėdį. Taigi dar kartą dėkoju mūsų ekspertams ir svečiams, labai ačiū Jums. Pirmininkas dėkoja vertėjams ir geros popietės. Viso gero. Posėdis baigiamas.